liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich. Mėly kolegos, norėčiau labai šiltai pasveikinti Jūs visus atvykusius į šiandienos komiteto posėdį. Norėčiau pažymėti, kad mūsų darbo tvarkė yra šiek tiek pakeista, nelabai reikšmingai, bet vis tiek ketvirtasis punktas Dubekov e, pranešimas. Dėl jo balsuosime Dėl Butikovos pranešimo balsuosime iškart. Ir kitas klausimas turi būti atidėtas, kadangi dar netvyko pranešėjas. Na, nieko baisaus, tačiau panašu, kad jeigu svarstome tą pranešimą, tai jo autorius irgi turėtų dalyvauti. Dvyliktasis punktas, ponas Tošinovski pranešimo irgi neaptarinėsime, bet galėsime iš karto pereiti prie balsų, kaip dėl Butikov pranešimo, balsavimo, kaip ir dėl Butikov pranešimo. Pranešėjai mane informavo, kad pakeitimai yra labai paprasti, taigi galėsime iš karto pereiti prie balsavimo. Jeigu daugiau pastabų, klausimų neturite, tuomet galime patvirtinti pakeistą darbo tvarkę. Trečiasis darbo tvarkės punktas dar yra antrasis pirmininko pranešimai, bet jų nėra, taigi periname iš karto prie trečiojo punkto. Dujų tiekimo saugumas. Keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų. Kaip matote, tų pakeitimų yra nemažai, taigi ponas Vidal Kvadras uh, pirmasis, kaip pranešėjas, pasisakys, pristatys pakeitimus, pristatys savo nuomonę dėl pakeitimų, po to juos aptarsime. Na, o balsuosime 10 val. Taigi turėkite visi savo balsavimo korteles. Prašau, ponas Vidal Kvadras. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms komitete, kurie padėjo renkti reglamento projektą. Na ir 500 pateiktų pakeitimų rodo, kad susidomėjimas yra didžiulis ir tai reiškia, kad kolegos tikrai domisi šią temą. Na ir pirmiausia, pirmininkę norėčiau štai ką padaryti. Tiesiog bendrai apžvelgsiu pakeitimus. Dalis jų sutampa, formuluotės arba uh, pakeitimų na, dvasia yra ta pati. Taigi e, parengti kompromisus nebus jau taip ir sudėtinga. Ir aš manau, kad mes viską čia darome teisingai. Nemažai pakeitimų yra ir juos galima dalyti į dvi, dalinti į dvi grupės. Pirmoji grupė pagerina pasiūlymą, tačiau radikaliai teksto nekeičia. Antroji grupė pakeitimų jau yra gilesnio pobūdžio pakeitimai, kur bandoma yra gan dramatiškai pakeisti formuluotės. Na, dėl pirmosios pakeitimų grupės, kur yra bandoma šiek tiek pakoreguoti tekstą, tačiau nėra jis iš esmės radikaliai keičiamas. Dėl jų štai ką galėčiau pasakyti. Dalis tų pakeitimų akcentuoja rinkos vaidmenį rinkos kaip pirmosios gynybinės linijos, kalbant apie E, krizės situaciją. Aš manau, niekas tam neprieštarautų. Kiti kolegos nori daugiau svorio suteikti dujų koordinavimo grupiai, kad būtų su jie konsultuojamasi, kad teikiama jai daugiau informacijos. Aš nemanau, kad tam irgi prieštaraučiau. Taipogi yra pakeitimų, kuriais bandoma surasti tinkamą formuluotę tam, kad investicijos į naujas infrastruktūras galėtų būti padalyjamos subalansuotai tarp tų, kurie ta, tos naudos gauna ir tų, kurie investuoja į tas infrastruktūras. Nemanau, kad čia tą situaciją būtų sudėtinga išspręsti. Dar yra pakeitimų, kur kalbama apie tai, kad reikalinga užtikrinti pusiausvyrą tarp tiekimo saugumo ir ekonominio veiksmingumo, kai yra investuojama į naujasias infrastruktūras. Čia irgi nematau jokių sunkumų. Yra dar pakeitimų, kuriais norima sustiprinti tam tikrų straipsnių ir susitarimų su trečiosiomis valstybėmis. Sustip, bandoma sustiprinti tuos straipsnius ir aš nemanau, kad čia irgi galėtų kilti sunkumų. Dar yra pakeitimų, kur yra akcentuojama, kad reikia užtikrinti tam, tikrus, tam tikras jungtis infrastruktūroje, tam, kad tos taip vadinamosios energetinės salos, izoliuotos zonos būtų įtrauktos į bendrąją, du, bendrą dujotikio sistemą. Irgi tam visi pritarėme. Taigi tiek galėčiau pasakyti apie pirmąją pakeitimų grupę. Yra kitų pakeitimų, kur kalbama apie atsinaujinančių energijos šaltinių uh, panaudojimą ir tokiu būdu bandymą padidinti energijos efektyvumą. Tai nėra radikalūs pakeitimai ir dėl jų irgi neturėtų kilti sunkumų. Dabar kiti pakeitimai, kuriais yra bandoma iš esmės pakeisti tekstą. Na, čia išskirčiau kelias temas. Apsaugomo kliento tema daugum, dauguma pakeitimų yra bandoma aiškiai apibriežti europinių lygmenių tą savoką tam, kad nebūtų ją piknaudžiaujama. Na ir, aišku, ponė pirmininkė, tai visiškai yra pateisina, pateisinama mm, tema ir aš manau, kad europinių lygmenių apibriežti būtų galima surasti namų ūkių lygmenių. Namų ūkiai būtų tas e, saugomas klientas ES mastu. Jeigu valstybėje, valstybėje narėje yra pakankamai gebėjimų užtikrinti dujų tiekimą ir kitiems vartotojams, ta valstybė gali tą padaryti. E, tačiau tą turi daryti su sąlyga, kad tokiu būdu nenukentės solidarumas su kaiminėmis valstybėmis, jeigu kaiminės valstybės susiduria su problemomis. Ir jeigu ištiko krizė, tai aišku, visiškai normalu yra teikti pagalbą kaiminėms valstybėms. Toks reikalavimas yra įmanomas. Aš keletą minčių įrašiau apie rizikos analizę, prevencijos planus, kur kalbama apie tokias galimybės. Sutinku dar įtraukti ir kitus konkrečius kriterijus, kaip kad siūlo ponas Voboda, tam, kad e, tie papildomi klientai, pavyzdžiui, specialiosios valstybinės tarnybos galėtų patekti irgi į specialių saugomų klientų sąrašą. Man dėl to problemų irgi nekyla. E, kiti kolegos nori pakeisti standartą, tam tikrą rodiklį N1, brūkšnelis 1 rodiklį. Tai yra, na, bandoma jį padaryti privalomu rodikliu, tai jau yra radikalus pokytis. N-1 kriterijus, mano manimu, e, ponė pirmininkė, irgi turėtų būti saistantis privalomas, jeigu galutinėme priede, dėl kurio susitarsime, kuris būtų, na, techniškai racionalus priedas ir jame būtų atsižvelgiama į tai, kad regioninių lygmenių reikia laikytis šio kriterijaus ir kad būtų užtikrinami komparatyviniai rezultatai, lyginamieji rezultatai taip, tarp įvairių valstybių narių. Taigi dėl šios priežasties aš ir pritariu N-1 rodiklio įtraukimų, jeigu yra atliekama rizikos analizė, poveikio vertinimas, ir tuomet valstybės narės privalo laikytis šio rodiklio, aišku, atsižvelgiant ir jų unikalias nacionalinės situacijas. Tai negalėtų būti, na, toks bendro kurpalio principas. Turime numatyti tam tikrus saugiklius, tam, kad e, tam tikrose Europos valstybėse yra labai specifinės dujų rinkos ir į tas specifinės situacijas reikia atsižvelgti. Tačiau šį rodiklį paversti tik tai tikslu arba kažkokią tai gairę, aš manau, čia jau yra bandoma žengti per toli. Tiesiog reiktų kažkaip surasti na, pusiausvyrą tarptų dviejų radikalių minčių. Ir, ponė pirmininkė, kolegoms galiu mielai pasakyti, kad taryba jau yra patvirtinusi poziciją N-1 rodiklis tarybos manimų turėtų būti privalomas standartas. Tokia yra tarybos pozicija. Taigi, jeigu taryba jau pritarė tam, kad šis rodiklis būtų privalomas, kodėl mes turėtumėme dabar kelti audrą. Na ir dar vienas aktualus klausimas keliamas pakeitimuose yra susijęs su tuo punktu, E, kur kalbama apie tai, kas sudaro krizės arba krizės situaciją. Ir čia yra e, siūloma ir 10 procentų, ir 20 procentų, bandoma įtikti visiems. Na ir viena kompetentinga, gali būti viena kompetentinga, dvi kompetentingos institucijos, ar tai yra geografinis klausimas, regioninis, nacionalinė krizė. Taigi gavau labai daug įvairių siūlymų iš įvairių kolegų dėl to, kaip apibrėžti tą krizės situaciją. Ir aišku, jie yra visi gan vertingi pasiūlymai ir atspindi realias situacijas. Na, o mano asmenė nuomonė būtų štai kokia. Mes neturėtumėme apriboti galimybės skelbti nenumatytą situaciją, nes tikrai yra nacionalinių situacijų, kur, kurios gali būti labai rimtos. Ir aišku, regioninės krizės yra labai rimtos, tačiau netmeskime galimybės ir neapsunkinkime savo situacijos skelbti europinės krizės situacijos, bendrijos mastu e, susidariusios krizės. Jeigu numatytumėme labai išsamų įmanomų situacijų sąrašą ir komisija tuomet galėtų skelbti nenumatytą situaciją, tuomet, jeigu kompetitinga institucija to paprašo, arba labai konkreti situacija susiklosto konkrečioje valstybėje narėje, tuomet mes automatiškai uždarome duris situacijai, kai komisija galėtų paskelbti nenumatytą situaciją bendrijos mastu. Ir tikrai bus tokių situacijų, kai tokios situacijos paskelbimas gali padėti toms valstybėms, kurios nukenčia labiausiai. Taigi aš norėčiau tą bendrijos krizės variantą išsaugoti, palikti. Ir suprantu, kad e, reiks parengti kompromisinį pasiūlymą, pagal kurį reiktų užtikrinti, kad jeigu viena ar kelios valstybės narės susiduria su sudėtinga situacija, krizė situacija, ir ta krizės situacija yra aktuali tik kelioms valstybėms narėms arba tik vienai valstybei nariai, ta valstybė narė neliktų neapsaugota ir ta valstybė narė turi džiaugtis visų ES valstybių solidarumu, bet štai mes to ir siekiame. Taip pat norėčiau pasakyti kolegoms šio klausimu, kad mūsų komiteto sekretoriatas išsiuntė e, naują redakciją, naujo teksto redakciją ir taip pat tarybai perdavė tą redakciją dėl regioninio bendradarbiavimo. Tai yra naujas priedas. Ir šiame tekste yra minimi tie regionai ES, kur aš manau, būtų reikalinga padėti pagrindą regioniniam bendradarbiavimui, užtikrinant tiekimo saugumą. Ir daugelis komiteto kolegų jau diskusijose išreiškė, išsakė poreikį sustiprinti regioninio bendradarbiavimo aspektą tekste. Kadangi tai būtų pats geriausias būdas kolegų manimų greitai ir veiksmingai sureaguoti į tiekimo krizės situaciją. Ir visiškai pritariu šiam požiūriui Ir esu įsitikinęs, kad dalis tos problemos, apie kurią ką tik kalbėjau, apie bendrijos e, krizės skelbimą, ją būtų manoma išspręsti būtent, jeigu daugiau dėmesio skirtumėme regioniam bendradarbiavimui, tam regioniniam požiūriui. Taigi, kolegos, ponė pirmininkė, tarybos tekstas buvo pateiktas po to, kai jau baigėsi galutinis pakeitimų pateikimo terminas ir dabar nėra lengva įtraukti tas mintis į diskusijas, į balsavimą. Taigi galbūt geriausias būdas, geriausias dalykas man e, pranešėjui kartu su šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų bandyti dabar parengti parlamento tekstą ir jeigu mums pavyks susitarti dėl to teksto, tuomet dėl jo galėtumėme jau balsuoti komitete jeigu komiteto valdyba ir frakcijų koordinatoriai tam pritartų, jeigu uždegtų tam žalę šviesą. Na ir žinoma, visi komiteto nariai laisvai gali teikti siūlymus tam, kad na, pagerintų gautą tekstą. Dabar kiti pakeitimai, kurie iš, iš esmės keičia pasiūlymą. Tai yra pakeitimai, uh, kuriais e, padidinamos komisijos galios krizės metu. Tai yra pakeitimai, įvedantis galimybę komisijai tiesiogiai kištis į rinką, tuo atveju, jei ji nėra patenkinta veiksmais, kurių imasi valstybės narės. Na, aš turiu abejonių čia, ponė pirmininkė. Nesu tikras, ar politiškai tai iš viso įmanoma. Ir tikrai norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu, nes jai tai daro didžiausia, tai jai yra svarbiausias dalykas. Aš visada pasisakiau už tai, kad komisijai būtų suteiktos rimtos plačios galios, tam, kad ji galėtų užtikrinti, jog iškilus tiekimo kriziai viskas būtų tvarkoma sklandžiai. Bet be abejo, čia turi būti ribos. daugelis valstybių narių nepritars siūlymui e, komisijai suteikti taip vadinamas absoliučias galės ar įgaliojimus krizės atveju. Todėl mes turime siekti protingai pagristo požiūrio į šį aspektą. Uh, Kitose pakeitimuose siūloma siekti daugiau priežiūros, suteikti didesnės inspekcijos galės, užtikrinant sklandžią veiklą. Kalbu apie, e, dujotekio, apie dujotekius ir apie ankstyvo perspėjimo sistemas. Manau, kad tuos pasiūlymus galime integruoti. Ir aš pritariu tiems pakeitimams, kuriuose raginama kad e, už energetiką atsakingas komisaras bendradarbiautų su uh, įgaliotinė užsienio politikos klausimais, ponia Ashton, kai tai būtina. Bet kolegos, turime būti atsargus. Toks bendradarbiavimas turi būti glaudus, tačiau tuo pat metu subalansuotas. Mūsų kolegos užsienio reikalų komitete na, kitaip gali vertinti užsienio reikalų įgaliotinės vaidmenį galimos energetinės krizės atveju. Tai, tai yra susijęs su techniniais klausimais, tačiau taip pat ir su politiniais klausimais. Taigi, siūlymas, e, kad energetikos reikalų ir užsienio reikalų, komisaras ir užsienio reikalų įgaliotinė ir bendradarbiautų yra e, aktualus, tačiau jį reikia subalansuoti. Taip pat siūloma užtikrinti, kad kompetitingos institucijos valstybės narėse taip pat būtų ir reguliavimo institucija. Tačiau manau, kad daugelis valstybių tarybos narių, valstybių narių taryboje tam priešintusi. Manau, kad galutinėme tekste turėtumėme e, formuluoti štai kaip. Jeigu kompetitinga institucija, tai yra vyriausybė, nėra reguliuojanti institucija. E, tai abi e, institucijos vykdomoji valdžia, tai yra ir e, reguliuojanti institucija, turi glaudžiai viena su kita bendradarbiauti. Vėlgi, kaip, jūs, kaip ir kitais atvejais, čia svarbiausia rasti pusiausvyrą. Tai tiek bendrais bruožais apie pakeitimus, apie jų turinį, taip pat e, koncepcijas, kuriomis jie grindžiami, kokius siūlymus teikia pakeitimai. Noriu pasakyti, kad aš bendradarbiavau su šešėliniais pranešėjais ir draugė su koordinatoriais mes susitiksime ir bandysime ieškoti kompromisu. Dabar atėjo laikas imtis rimto darbo ir renkti kompromisus. Manau, kad yra sąlygos tam, kad kompromisų paieškom sąlygos yra. O dėl visų klausimų, kuriuos pristačiau, tai čia tiesiog reikia pasitelkti gerą valią, padirbėti ir dirbti kaip visada, e, ieškant konstruktyvių sprendimų. I, e, kalbant apie šį reglamentą, apie energetikos sektorių ir apie visuomenę, apie Europos visuomenę, jei peržvelgsite pastarųjų savaičių antraštės, pamatysite, kad žmonės sieja daug vilčių su šiuo reglamentu, kad jį daug įdėta ir mes negalime nuvilti visų tų žmonių. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai už e, labai išsamų dabartinės būklės pristatymą turėsime šio klausimo svarstymą nutraukti, nes po to vyks balsavimas. Septyni kolegos e, užsiregistravo kalbėti, daugiau į pasisakančiųjų sąrašą neįtrauksime. Po to dar komisija pasakys e, ir pranešėjas apibendrins. Ponas Svoboda pirmasis, kaip šešėlinis pranešėjas, ačiū. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau, jeigu kolega Vidal Kvadras <clears throat> manęs klausytųsi, ir nesiblaškytų padėkoti už darbą norėčiau. O liekant e, prie e, Ispanijos pirmininkavimo temos, tai noriu pasakyti, kad ta piligriminė kelionė iš tikrųjų iki tikslo tas e, švento Jokūbo kelias čia gali būti pakankamai sudėtingas ir nenorėtume jam pagaliau kaišėti į ratus šiame kelyje. Manau, kad mes sutarėme, jog e, pagrindinis e, tikslas yra solidarumo užtikrinimas ir e, reikia tik tai tokių frakcijų, kurios tam <clears throat> tikslui neprieštarautų. Dėl N-1 mano frakcija įvairių nuomonių laikosi, tačiau tai nėra ideologinio pobūdžio dalykas. Aš pritariu kolegai Vidal Kvadras, mes turėtume numatyti e, šio kriterijaus e, privalomą pobūdį, nes jeigu jis nebus numatyta, tai tas kriterijus iš tikrųjų liks toks labai ambivalentiškas. Todėl palaikiau asmeniškai kolegos nuomonę e, dėl krizių užkardimą. Mes labai tikimės, kad toks įstatymas mm, netaps e, reikalingų pritaikyti, nes kad, ir tikimės, kad apskritai tokia krizė neįvyks niekada, tačiau e, jeigu jau įvyktų, e, tai reikia turėti arba būti pasirengus. Kalbant apie atskiras valstybės, kurios nurodytos tame sąraše, tai man atrodo, kad Slovakija e, tame sąraše neminima, Lenkija, Slovenija, e, Vengrija yra, tačiau Slovenijos nėra. Aš nežinau, ar Slovenija dalyvauja kokias nors regioninėse <clears throat> junginiuose susijusiuose su dujų tiekimu. Kada turi kištis komisija? Yra visiškai aišku, komisija turi kištis tik tuo atveju, kuomet neveikia rinkos dėsnį ir nacionalinių e, institucijų pastangos nėra pakankamos. Taigi, <clears throat> ta eilės tvarka turėtų būti išlaikyta, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Ettingerio ir Ešten. <clears throat> Tas klausimas taip pat yra pragmatinio pobūdžio. Aš e, neižvelgiu jokios dviejų komisarų tarpusavio kovos, jie turi dirbti iš vien ir e, komisarė Ešten turėtų palaikyti atitinkamus kontaktus su nacionaliniais energijos, energetikos koncernais, o e, vykdami užsienio keliones abu komisarai turi atstovauti e, vieningai nuomoniai. Tik tokiu būdu užtikrinę tokį bendradarbiavimą, mes galėsime taip pat bendradarbiauti ir su taryba. Turime nusiųsti tarybai atitinkamą signalą, kad neketiname blokuoti šių pasiūlymų ir e, tokia dvasia vadovaudamėsi mes galėtume viską, kaip manoma, greičiau užbaigti. Ponas Šimanskis. Ačiū labai, aš norėčiau prisijungti ir padėkoti e, pranešėjui už jo puikų darbą. Iš tikrųjų, mes sugebėsime e, tas 500, tuos 500 pataisų apdoroti, sustarti dėl kompromisų, išeiti į finišo tiesiai. Pradėsiu nuo politinių pasvarstymų. Nuo šio pranešimo priklauso, ar Lisabonos sutarties straipsnis dėl energetinio solidarumo bus tik tai e, tušti žodžiai, ar remsis ir konkrečiais darbais. Nes iš tikrųjų dabar daug kas pastatyta ant kortos. Jeigu mes norime turėti priemonę, kuri turėtų e, rimtos įtakos užtikrinant ES energetinį saugumą, mes turime labai aiškiai e, apibrėžti, tačiau iš tikrųjų apibrėžti, tačiau taip pat labai e, aiškiai įvardinti komisijos kompetencijas šioje sritise. Aš norėčiau įvertinti dujų reikalų darbo grupės veikusios prieš metus rezultatus. Tas darbas buvo iš tikrųjų sėkmingas ir tam tikrais atvejais rinkos nepakanka ir komisija privalo įsikišti antikriziniai veiksmai privalo, e, privaloma jos pradėti vykdyti, kuomet vienai valstybei nariai sumažėja dujų tiekimas 10 procentų, jeigu sumažėja 20 procentų ir e, daugiau, e, tai jau bus praktiškai per vėlu. Negalime leisti taikyti per daug plataus e, tų e, apsaugotų vartotojų sąrašo arba vartotojų apibrėžimo. Tai būtų pavojinga. Mums reikia investuoti pakankamai rimtai į infrastruktūros projektus, į e, tarp valstybinės jungtis, ypatingai centrinėje Europoje. Reikia taip pat nustatyti kompensavimo išlaidų sąnaudų pasidalymo mechanizmą Tačiau negalime palaikyti tų pataisų, kurios nukreiptos e, į tokio pobūdžio investicijų mažinimą. Jeigu investicijų nevykdysime, tai savo tikslų nepasieksime. Negalime pamiršti ir išonės politikos aspekto, todėl pritariu e, pono Volskio pataisoms, nes šis klausimas išeina už prekybos politikos ribų, tai yra politinės reikšmės klausimas, todėl bendradarbiavimas tarp komisaro Ašton ir Oettingerio yra labai svarbus. Manau, kad mes e, priimdami šį nutarimą galime žengti didelį žingsnį užsitikrindami energetinį saugumą ir valstybėms narėms iš tikrųjų bei jų piliečiams susidarytų įspūdis ir sustiprėtų įspūdis apie tai, kad ES dirba rimtą darbą. Mes neturėtume e, gaišti laiko ir svarstyti tų pataisų, kurios iš tikrųjų nieko neduoda, reikia veikti pakankamai ryštingai. Dėkuoju pranešėjai, dėkuoju iš bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, kolega Turmis. Ačiū. Manau, kad Alecho atliko tikrai puikią analizę, Ir dabar mes paprasčiausiai turėtume balsuoti. Tačiau balsuoti turėtume ne tik apie filosofinius dalykus, galvodami apie tai, kaip reikia užkirsti kelią krizai, kaip subalansuoti saugumo ir vidaus rinkos dalykus e, e, arba e, nacionalinės, regioninės įtakas bei komisijos įtaką Nu, kad balsuodami mes taip pat e, stengsimės e, padidinti savo įtaką tarybos atžvilgių. Taigi turime balsuoti strategiškai. Aš pateikiau pataisas dėl tokių klausimų, kaip e, atitinkamų dujų srautų E, atgalinių srautų e, infrastruktūros sustiprinimo dalykus, tam, kad dujos galėtų judėti e, abiem kryptimis. Todėl agentūros UCITC turėtų vadovaujamas atinkamo direktyva mm, įnešti savo indėlį, siekiant užtikrinti geresnį skaidrumą dujų tiekimo situacijoje. Taip pat reikia, kaip manoma, labiau stengtis apsaugoti vartotojų interesus, pritariu pana Niblė ir pana Vanistelroj ir jums pačiam, e, kurie teigiate, kad būtent e, Šio reikalavimo mes niekaip negalime atsisakyti. Nemanau, kad ES biudžetas padės mums išspręsti investicijų į dujų infrastruktūrą problemas. Kolegos, iš tikrųjų mes negausime milijardų e, eurų iš ES biudžeto. Ši direktyva turėtų numatyti atitinkamą reguliavimo sistemą, kuri priverstų rinkos dalyvius investuoti į e, dujų tiekimo, energetinio saugumo užtikrinimo sistemą, į e, atbolinius srautus. Visi energijos e, koncernai, Rurgas, EON, Suez iš tikrųjų nėra varguoliai, jie turi pakankamai lėšų, kad galėtų investuoti į infrastruktūros uh, projektus, mums reikia atitinkamų reglamentų ir mes neturėtume paversti ES biudžeto kalėdų, kalėdinę eglutę. Du klausimus komisijai noriu užduoti. Vienas susijęs su e, regionų e, vaidmens stiprinimu. Manau, kad e, jeigu mes galime pasielgti neapdairiai ir e, suteikia daugiau svorio regionams, mes pamiršime atskiras e, detalės savo e, primamuose teisės aktuose. Kaip Jūs ketinate šį klausimą spręsti? Na ir paskutinis klausimas iš tikrųjų man labai nepatinka situaciją Lenkijoje, kuomet jie kelia daug triukšmo dėl energetinio saugumo užtikrinimo ir po to galiausiai vis tiek pasirašo sustarimus su Gazpromu, į kurio rankas atiduoda Lenkijos dujų rinką. Taigi pasiremdami e, rinkos e, tiekimo rinkos saugumo dalykais mes praktiškai laidojame savo e, vieningą energetinę rinką ES, ką komisija ketina e, šios rytė veikti. Ačiū kolegė Valijan dabar. Micro, please. First, thank you. Ačiū. Pone Kvadras, noriu padėkoti Jums už sunkų darbą, tikrai sudėtingų klausimų. Visų pirma, noriu pakalbėti dėl N-1 taisyklės. Pradžioje maniau, kad tai turi tapti nestandartu, o veikiau rodikliu. Ir aš baiminausi, kad tai iškraipys e, situacijos vaizdą ir sukurs netikrą saugumo jausmą. Tačiau dabar imu manyti, kad nors ši priemonė nebus tobula, vis dėlto reikia nustatyti bent minimalus lengsti, minimal, minimalius reikalavimus, įvesti saistančius įsipareigojimus, nes mes tokiu būdu juk bandome patobulinti dabartinę direktyvą. Turime labai atsargiai e, nustatyti šio instrumento įgyvendinimą ir atsižvelgti į valstybių narių e, situacijų ypatumus. Dėl komisijos galių išplėtimo bendrai aš ne, ne, nepasisakau už centralizuotą labai daug galių turinčią komisiją, nors komisijos vaidmuo bus labai svarbus prevencinių planų įgyvendinime. Ji neturėtų, tačiau ji neturėtų valstybių narių versti kažkaip keisti savo planus. Manau, kad komisijos vaidmuo turi būti susijęs su pridėtinė vertė, su siekiais tobulinti planus, bet nereikėtų plėsti komisijos galių. Todėl aš už dujų koordinavimo grupės išplėstinį vaidmenį, taip pat ir koordinavimo etape. Ir krizės atvejais. Dujų koordinavimo grupė, mano nuomonė, turėtų e, būti traktuojama taip pat kaip ir komisija šiame reglamente. Dėl regioninio bendradarbiavimo, manau, tarybos pasiūlymas mums perduotas yra įdomus. Ir e, priedė išdėstytas nuostatas reikia apsvarstyti. Regioninis bendradarbiavimas yra svarbus, užsitikrinant energetinį saugumą, bet reikia atsižvelgti į regionų ypatumus. E, Atsižvelgiant į ilgalaikį šio klausimo aspektą, reikia siekti dujų e, tiekimo šaltinių diversifikavimo, daugiau e, vamzdynų ir bendrai rinkos išplėtojimo. Galiausiai dėl to, kada reikia skelbti nepaprastą situaciją bendrijoje. Nemanau, kad būtų protinga e, įrašyti kažkokį skaičių 10, 20, 40. Reikėtų su, suteikti e, kompetitingoms institucijoms tokias galės skelbti nepaprastąją padėtį. Manau, kad visus šios klausimus dar galima išspręsti. Būtų blogiausia, jei tas reglamentas taptų toks saistantis ir griežtas, kad valstybėse narėse iškilus kriziai, jei nebūtų galima padėti dėl to, kad, pavyzdžiui, nebūtų tenkinami kažkokie reikalavimai, nebūtų pasiektas tas krizė skelbėtis lengstis. Uh, Mes turime mąstyti apie galimybę e, reaguoti visas įmanomas e, situacijas, reikia solidarumo ir lankstumo. E, tikiuosi galimybės aptarti šiuos klausimus su ponu Kvadras ir šitai šešėliniais pranešėjais. Ačiū pirmininkė. Prašyčiau kitų kolegų nepamiršti laikrodžio jų pasisakymų metu. Ponas Saudargas. Pirmininkė, noriu pasveikinti tikrai kolegą Vidal Kvadras. E, jis jau didelį darbą padarė šiandieną ir dar daug darbo laukia, esu tikras, kad jis jį sėkmingai pabaigs. Manau, kad savalaikis, kolegos čia jau nekartą sakė, savalaikis tikrai geras reglamentas e, iš tiesų nukreiptas į svarbiausią dalyką - užkirsti kelią kriziai, pasiruošti iš anksto kriziai. Tik norėčiau e, atkreipti dėmesį į e, kai kurios dalykus. E, visų pirma, ne viską šitas reglamentas gali dabar išspręsti. Kodėl? Todėl, kad norint, kad jo mechanizmai numatyti veiktų, rinkos mechanizmai, apgrėžimas e, e, tekėjimo dujų vamžiais, kiekviena šalis turi būti prijungta kokiais tai techniniais vamžiais prie bendros Europos dujų tinklo. Kitaip tariant, tai nesprendžia kol kas šitas reglamentas energetinių salų, dujų energetinių salų problemas. Aš vakar gerbam direktoriui e, uždaviau klausimą, e, kaip bus sprendžiamas energetinių salų klausimas. Jis teisingai atsakė, e, kad Baltijos regionas ir regioninis metodas sprendžia. Ir Lietuva, kuri dabar neišpildo mano šalis Lietuva N-1 kriterijaus, e, E, jau sprendžia šitą dalyką jungdamasi prie Latvijos e, saugyklų, pati galbūt planuodama saugyklas ar kitus, kitus dalykus. N-1 mes išspręsim, bet liksim sala, todėl kad visas Baltijos valstybės tebėra sala. Šitas e, salos klausimo neišsprendžia. O vis dėlto Europa negali likti priklausoma, e, kad, kad skiri gabalai atskiros šalis narės priklausomos nuo vieno vienintelio tikėjo. Ir tai nėra kokia tai Gazpromofobija ar norėjimas, e, kad, sakysim, atsikratyti visai Gazpromo. Mes norėtume, kad Europa nepriklausytų nuo Gazpromo šantažo galimybės. O kada yra vienintelis tiekėjas, šantažo galimybė visada išlieka. Šitą, e, gerbiami kolegos, aš jums galiu paliūdyti, nes mano šalis E, šitą patirtį turi gerokai, ko gero, didesnę negu kai kurios kitos šalis e, Europos e, Sąjungoje. Tai todėl aš manau, kad reikėtų taip pat sustiprinti, kad jau šitas reglamentas nors kokius tai žingsnius tą kryptim padarytų. Nes kitaip jis negalės pateisinti savo pavadinimo - dujų tiekimo saugumas turi būti nors kai kurie žingsniai jau tą kryptim daromi ir ypatingai svarbu, kad ES būtų finansiškai įsipareigojusi kad numatytų skirti finansinius resursus spręsti taip pat energetinių salų problemą. Ačiū pirmininkai. Ačiū dar keturi kolegos nori pasisakyti, po to komisija ir pranešėjas 10 val. balsuosime, kolegė Tikau dabar pasisakys. Mulțumesc, domnule președinte. Aš uh, dori să felicit și eu pe domnul Vidal Quadras. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Vidal Quadras ir norėčiau akcentuoti keletą man svarbių aspektų. Visų pirma, kalbant apie uh, apsaugotus klientus, į tų klientų sąrašą turime įtraukti uh, įvairias institucijas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos institucijas. Taip pat labai svarbu akcentuoti valstybių narių solidarumą iškilus energetiniai kriziai. Ir aš labai tikiuosi, kad ponios Valijan pranešime E, sudėtinė, elementai, kurie, kurių pagrindų galima nustatyti, kriterijai, kurių pagrindą galima nustatyti energetinės salas ir, ir kaip labai svarbu, svarbu tie aspektai, kurių pagrindų galime e, išvengti šitų energetinių salų, tačiau turime kalbėti apie energetinę struktūrą bendrai, apie energinį mišinį, ne tik tai dujas. Uh, Taigi, ateityje atsinaujinantis energijos ištekliai labai, taps labai svarbus ir apsirūpinimas jais e, tampa svarbus. Čia turime kalbėti apie Nabuką. Nabuko projektas turi tapti Europos energetinės strategijos dalimi, siekiant e, energetinių išteklių tiekimo diversifikavimo. Ačiū, Angelika Nibler dabar. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai ačiū pranešėjui Alejo Vidal Kvadras. Manau, kad jis e, iš tikrųjų e, savo įžangą suteikė labai gerą struktūrą mūsų diskusijai. Pirmiausiai e, norėčiau kalbėti apie tų saugotinų klientų apibrėžimą. Norėčiau Klaudui Turmes už tai padėkoti, <clears throat> kad tas saugotinų klientų sąrašas, ratas iš tikrųjų būtų, turėtų būti pakankamai siauras, todėl dėkoju, kad e, jis palaiko mano patiktą atitinkamą pataisą dėl atgalinių srautų e, manau, kad reikia mm, nu, tas e, tikslas per du metus užtikrinti e, atgalinių srautų galimybę visose e, jungčių vietose pasieniuose yra per daug ambicingas, tačiau bet kokiu atveju aš palaikau 265 ir 66 pataisas. Kolega Riubikas pateikė pataisas dėl strateginių e, gamtinių dujų atsargų, kurios turėtų būti kaupiamas. Labai gerbiu kolegą Riubiką, tačiau šiuo klausimu jo nuomonė nepritariu. Tokiu būdu mes iškreipytume rinką ES ir e, ta trijų e, pakopų sistema, jeigu ją užtikrintume, tai mums tokių gamtinių dujų atsargų paprasčiausiai neprireiktų. Paskutinis pastebėjimas. Mėly kolegos, aš manau, kad yra labai svarbu šiame reglamente apibriežti e, dalyvaujančių šalių atsakomybė ir pareigas, tai yra kas turi būti padaryta įmonių ligmenyje, valstybių narių ir europinėme ligmenyje. Pritariu kolegės Valjan nuomoniai, kad e, gamtinių dujų darbo grupė turėtų dalyvauti e, visose procesuose, taip pat reikia numatyti labai svarbu vaidmenį ir komisijai, tačiau e, ta kompetencijų sritis kiekvienos institucijos turi būti aiškiai apibriešta. Ačiū, kolega Ransdorf dabar pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Yeah? Ačiū, dabar veikia. Aš e, siūlyčiau nepiknaudžiauti žodžiu filosofiją nes tai duoda tam tikrų keistų rezultatų. Pavyzdžiui, neseniai vykdamas į Briuselį per Vokietiją, užėjau į viešąjį tualetą ir ten buvo toks užrašas prasidantis žodžiais mūsų filosofija ir taip toliau. Taigi siūlyčiau nepiknaudžiauti žodžių filosofiją šiame kontekste. Toliau. manau, kad ši diskusija pakeičia konsultaciją, pas, diskusiją su pranešėju ir pasinaudosiu galimybę aptarti klausimus, kurie man yra labai svarbus. Visų pirma, ekonominė diplomatija. Turime nepamiršti, jog dėl krizės Gazpromų Gazpromo pardavimai nukritų 30 procentų. Tai keičia situaciją ir tai sukuria neblogas sąlygas Europos, Europai taikyti ekonominę diplomatiją. Tam, kad pasipri, ir, ir taip pasipriešinti, užkirsti kelią galimiems tiekimo nutraukimams, kaip praeisiais metais. Toliau, konservatyvus bankų elgesys. Pono Ettingerio klausimų, klausime aš apie tai kalbėjau ir noriu dar kartą akcentuoti šį aspektą, nes bankai nepalaiko daugybės finansinių instrumentų, svarbių praktiškai sprendžiant dujų ir naftos rinkos klausimus. Bankai ypač nepalaiko MT 799 priemonės, kurios reikalauja Rusija. Dar vienas dalykas, turime lai, palaikyti siekius su, e, sujungti visus regionus, visus apjungti į vieną, e, rink, į vieną tinklą. Prisiminkime, kas vyko nutrūkus tiekimui paskutinį kartą. Pavyzdžiui, e, reikėjo naudotis Baltarusijos E, tiekimo galimybėmis. Ir dar vienas dalykas, kurį reikia akcentuoti, tai dujų talpyklos, du, dujų saugojimo, du, dujų talpyklų pajėgumai. Ir čia turime e, na, stengtis elgtis kiek įmanoma taupiau ir e, pragmatiškiau. Much, uh, of... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, funkcionuojanti vidaus rinka, kaip sakė ir ponas Vidal Kvadras, yra vienas geriausių tiekimo saugumo garantų. Tačiau kalbant apie vidaus rinką, ir daug kolegų ponas Saudargas taip pat minėjo, kad reikia jungčių, nes jeigu rinka nesusi, nesusieta, jeigu negalima produkto toje rinkoje transportuoti, tuomet ji nefunkcionuoja. Tai, ką sakė ponas Turmes, taip pat būtent, kad šios investicijos nebūtinai ateis iš ES biudžeto, bet iš dujų bendrovių. Reikia nepamiršti, kad šiaurės rytuose, Baltijos valstybėse yra situacijų, kai na, rinka negali pati finansuoti tų jungčių, nes jinai yra per maža. Ir kita vertus yra Gazpromas, kuris gali uh, kel, reguliuoti savo kainas taip, kad užkirstų kelią bet kokiai konkurencijai. Taigi tam, kad energetinės salos, Baltijos energetinės salos, ta problema būtų išspręsta, reikia skirti kažkokias tai subsidijas, nes rinka pati nesusitvarkysi su situacija. Nes niekas nenorės daryti, statyti jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarkim, nebus suinteresuotų bendrovių. Uh, Taigi, kaip tą problemą būtų galima išspręsti, kaip būtų galima užtikrinti solidarumo principą ir užtikrinti funkcionuojančią rinką. Tam reikalingos jungtys ir reikalinga, kad ES lygmenių būtų imtasi veiksmų tam, kad tos jungtys būtų pastatytos ir Baltijos regione. Ačiū labai, liko labai nedaug laiko. Ar galėtų komisijos atstovai trumpai sureaguoti į užduotus klausimus? Ačiū labai. Ačiū pirmininkė, pamėginsiu kaip įmanoma trumpiau kalbėti. Pirmiausiai noriu padėkoti Vidal Kvadras, kitiems kolegoms. Aš e, e, dėkingas iš tikrųjų jiems už išsakytą paramą ir e, neatsakysiu ir ne, nekomentuosiu atskirų pataisų, pabrėšiu tik tai keletą svarbiausių aspektų. Sutinkame su pono Vidal Kvadras ir su kitais, kaip ponas Voboda Turmes Nibler ir kitais, kurie minėjo, kad e, reikia e, susiaurinti saugotinų klientų ratą ir e, susitarti dėl e, apibrėžimo, kuris iš tikrųjų turėtų būti, kaip manoma, siauresnis. Taip pat palaikome siūlymą, e, kad N-1 turėtų tapti privalomu kriterijumi. Jis yra prasmingas tik tuo atveju, jeigu bus privalomas. Suprantu, kad kai kurios valstybės naras, kaip minėjo ponas Saudargas, Baltijos valstybės niekuomet nesugebės e, savo pastangomis šio kriterijaus pasiekti. E, tačiau aš tikiu, kad regioninių lygmenių tai yra įmanoma. Baltijos valstybės su Lenkija galėtų kartu tą padaryti, nes yra neblogos dujų saugojimo galimybės Latvijoje ir iš tikrųjų reikia e, pagerinti e, e, tarpusavio jungčių situaciją. Šių regionių lygmenių vis tik tai yra įmanoma dėl atgalinių srautų. Ši diskusija iš tikrųjų na, yra nelabai pagrista, nes vienas ekspertas prieš kurį laiką sakė, kad visiškai nesupranta, kodėl apie tai diskutuojama, nes iš atitinkamos studijos mes puikiai e, žinome, kad e, atgalinių srautų užtikrinimo sąnaudos yra pakankamai mažos, maždaug 3 milijonai eurų. Taigi, kodėl mes apie tai diskutuojame? Mes turėtume priimti aiškius sprendimus, kad reikia tuos atgalinius srautus įdėkti ir viskas. Taigi mes iš tikrųjų labai norėtume, kad šiuo klausimu laikytumėtės griežtos pozicijos, kaip ir dėl N-1, dėl komisijos įgaliojimų. Tai komisija norėtų padinti savo įgaliojimus tik dviejose rytise, tai yra e, kontrolės funkcijas turėtų turėti didesnės ir ponas Audagas buvo teisus, sakydamas, e, kad e, rinkos situacija iš tikrųjų yra tokia, kad e, e, labai sunku užtikrinti tinkamą valstybių kontrolę, nes e, įmonės, koncernai turi savo tikslų, todėl komisijos įgaliojimus reiktų padidinti šioje srities, siekiant užtikrinti energetinį saugumą. Krizių metu komisija turėtų turėti įgaliojimus, e, kurie leistų patikrinti, ar valstybių narių įmamos e, e, arba taikomos priemonės ne iškraipo vidaus rinkos principų. Iš tikrųjų, komisija nenori atimti įgaliojimą iš valstybių narių, komisija nori tik tai išvengti tokios situacijos, kad valstybės narės piktnaudžiautų dujų srautais ir tokiu būdu iškraipytų vidaus rinką. Kalbant apie e, tą slengsti, kurio remiantis galima būtų paskelbti nepaprastą situaciją bendrijos lygmenių, aš manau, kad e, įvertinusi atitinkamą situaciją komisija galėtų paskelbti e, tą nepaprastą situaciją, taip pat remdamas ir atitinkamų valstybės narės, vienos valstybės narės prašymų ir uh, E, tie numatomi arba siūlomi 20 procentų iš tikrųjų neturi prasmės, nes per pas pastarąją krizę e, e, Gazpromo tiekimai sumažėjo į ES tik tai 10 procentų, o ne 30 procentų, kaip ponas Ransdorfas E, mane. Taigi mes turėtume arba 20 procentų numatyti, arba apskaitai nieko nenumatyti ir komisijai suteikti įgaliojimus skelbti nepaprastą situaciją savo nuožiūrą. Pat norėčiau pabrėžti vieną svarbų aspektą. Tai yra išorinis. Išorinį lygmenį. Aš nemanau, kad egzistuoja problemų bendradarbiaujant ponui Oettingeriui tarpusavėje su ponė Ešton. Yra tačiau svarbu išlaikyti tą uh, reikalavimą valstybėms e, narėms suteikti informaciją apie ketinimus pasirašyti e, tarp valstybinius susitarimus dėl e, energijos išteklių tiekimo su trečiosiomis šalimis dar prieš tam pasirašymui įvykstant, nes šiuo metu keičiamas informacija tik tai įvykus atitinkamam faktui ir reikia tą situaciją pakeisti, tik tokiu būdu mes užtikrinsime galimybę kalbėti vienu balsu ES. Tiek būtų mano komentarų, ponė pirmininkė, galėčiau raštu atsakyti į atskirus klausimus. Dar vienas aspektas, kurį minėjo ponas Turmes, iš tikrųjų regioninis bendradarbiavimas neturėtų užgošti e, e, N-1 e, kriterijus taikymo ir tarp valstybinio bendradarbiavimo. Ačiū, kolega Videl Kvadras, dar pabaigai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė ir parodė norą pasiekti susitarimą tais klausimais, kurie dar liko neišspręsti. Na ir žinoma, mūsų pasiekti kompromisai turės būti tokie, kurie atspindėtų aptariamų klausimų kompleksiškumą, sudėtingumą. Tai negali būti tokie kompromisai, kurie būtų primtini visiems arba niekam. Tai reiškia, kad tai turėtų būti tokie kompromisai, kurie atspindi poreikį e, užtikrinti regioninį bendradarbiavimą, taip pat atspindi uh, įvairias pozicijas, kurios atskirai pristatytos nesulauks e, reakcijos ir nebus išspręstos problemos. Pateiksiu pavyzdį. Pone Balian labai aiškiai pasakė, kad gali susiklostyti tokių situacijų, kai tiekimo krizė ne, nebūtinai pasieks 10 procentų bendro ES e tiekimo, bet atskirai valstybei nariai ar, ar nedideliai valstybių narių grupiai, tai gali būti visiška katastrofa. Taigi reikia bendrijos veiksmų tam, kad būtų galima sureaguoti į tokius sunkumus. Kita vertus, didelė valstybė kažkuriuo tai duotų momentu gali gali nutrūkti tiekimas daugiau negu 10 procentų, sumažėti daugiau negu 10 procentų, tačiau ji yra didelė valstybė su didelė rinka ir gali pati išspręsti tą problemą bendrijos mastu. Nepaprastosios padėties nebūtinas skelbti. Taigi reikalingas toks kriterijus, kuris būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje, bet kuris taip pat atspindėtų individualias situacijas, kurios gali susiklostyti. Dabar dėl regioninio požiūrio. Regioninis požiūris galėtų būti privalomas, kai keičia nacionalinį planą, tačiau tai gali būti ir savanoriškas e, principas, kai jis na, papildo nacionalinį planą. Tas pats pasakytina ir apie komisijos įgaliojimus. Komisijos, komisija nebus kažkokia supervalstybė užtikrinanti tiekimo saugumą. Komisija, teisingai komisijos atstovas ir paminėjo, kad yra tam tikrų situacijų, kai ji gali nukreipti bendrijos veiksmus. Nes priešingų atveju jausimės tiesiog, na, vakume. Taigi, ponė pirmininkė, prieš bandant nustatyti konkrečias pozicijas, na ir tikrai supratau, kad tos diskusijos yra labai sudėtingos, bet visuomet teigiame, kad ES turi sukurti pridėtinę vertę piliečiams. ES privalo parodyti, kad ES na, turi galimybių pagerinti žmonių gyvenimą ir reaguoti į realias piliečių problemas. Tai yra tikrai absoliučiai toks na, klasikinis pavyzdys Reikia realiai reaguoti į realią grėsmę, į realią problemą. Dėl to turime čia sugebėti, na, šiuo atveju, gan nelengvu atveju, parodyti, kad ES kažką reiškia. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą ir šiek tiek vėluodami, bet jau pradėsime balsuoti. Jeigu neprieštarausite, tai šiandien turime numatę balsuoti dėl keleto punktų. Pirmiausiai e, pamėginkime išaiškinti, ar veikia mūsų balsavimo technika, ar visi turite balsavimo korteles. Ar jau įjungta balsavimo įranga? Klausia pirmininkas. Mėly kolegos, mielos kolegės, jeigu šiek tiek nurimtume, tai galėtume vieni kitus geriau girdėti ir suprasti, o po to galėtume tvarkingai pradėti balsuoti. Visi tie, kurie norėtų dabar kalbėti tarpusavį, turėtų išeiti iš mūsų salės, o tie, kurie norėtų balsuoti, turėtų pasilikti. Pirmiausiai, pabandykime pasitikrinti, ar veikia mūsų balsavimo įranga. Balsuokite už tai, ar, kad mes ateityje laiku pradėtume balsuoti. Prašau, pamėginti. Balsuoti baigiame. Balsavimo įranga veikia. <laughs> Rezultatus matote. Jūsų balsavimo įranga neveikia. Pamiršote balsavimo kortelę, nieko baisaus. Kita posėdį turėsite anksčiau ateitil. Taigi dviejų kolegų balsavimo įranga neveikia antroje eilėje. Technikai to jaus pabandys jums padėti. Kolegė Rody dabar turi pasisakymą, tiksliau kolega, dėl uh, vedimo tvarkos. Mums buvo pasakyta, kad mes e, privalėsime teikti pataisas anglų kalba dėl skubos. Aš noriu protestuoti dėl to. Turime pagrindinės e, teisės ir e, iš tikrųjų <clears throat> pageidaučiau, kad kiekvienas parlamentaras turėtų teisę teikti pataisų savo gimtają kalbą. Kollege Langen. Kolega Langenas. Aš norėčiau labai ryštingai palaikyti šį protestą. Pirmininkas, e, aš taip pat labai ryštingai palaikau šią nuomonę, tai būtų pirmas pastebėjimas. Antrasis yra toks, kad šiuo išskirtiniu atveju mes susitarėme ir e, turime priimti domen, kad būtent prieš keletą posėdžių, būtent dėl šio darbo tokios punkto mes diskutavome. Nežinau, ar visi dalyvavote toje diskusijoje, tačiau kadangi e, šiuo klausimu mums kilo labai didelių sunkumų laiku pateikti pataisas. E, ir laikytis procedūrinių nuostatų mes paprašėme nukelti e, pataisų teikimo laiką kultūros komiteto e, vėlesniam laikui, todėl visi tuo metu posėdėje dalyvavę komiteto nariai sutarė, kad pataisos bus teikiamos anglų kalba, tačiau e, dėl to labai apgalėstauju, nors e, iš esmės jūs esate visiškai teisūs protestuodami, tačiau susitarimas yra susitarimas, mes negalime keisti taisyklių kiekvieną dieną, tačiau galbūt šiais konkrečiais atvejais mes sugebėsime dar rasti sprendimą. Ponas Rudy. Aš pirmininkė norėčiau uh, žinoti, kokiu uh, teisiniu pagrindu jūs tokius susitarimus uh, priimate. Uh, nu, taigi norėčiau sužinoti, ar egzistuoja uh, sutartyje atitinkamas teisinis pagrindas, kuris neleistų parlamentarams teikti pataisų jų gimtosiamis kalbomis. Ar sekretarės galėtų atsakyti į šį klausimą? Prašau. Il existe en effet euh, des dérogations spéciales yra numatytos specialiosios išlygos, kurios taikomos plenariniams sesijoms dažniausiai, kuomet balsuojama dėl dokumentų, kurie neišversti į visas kalbas. Taigi, esant tam tikroms aplinkybėms, kai kurie parlamentarai gali prieštrauti tokiai pirmininko pozicijai arba sprendimui, tačiau darbo tvarkos taisyklės dėl komitetų posėdžių nieko nesako ir dėl pataisų teikimo komitetuose priimamiems dokumentams. Gut. Können wir dann... Pirmininkas, ar galėtume elgtis taip, kaip tuo metu buvo nuspręsta e, komiteto posėdėje, dar stengiamės atsižvelgti ir iš šios konkrečius atvejus. <clears throat> Noriu pasakyti, kad e, dokumentai jums yra išdalinti ir dabar kas balsuoja už Balsu, galėtume balsuoti rankų pakelimu, jeigu bus neaiškus rezultatai, balsuosime elektroniškai. Pirmoji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, antroji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. E, trečioji pataisa iš dviejų dalių, kas už pirmą dalį, kas prieš, e, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už. Nereikia dėl antrosios balsuoti. Norite pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl pirmosios dalies. Gerai. Elektroninis balsavimas. Pradėkime balsuoti. vienu, tiksliau dviem liaudės partijos atstovais yra per daug balsuojančiųjų tarpe. Dar vienas liko per daug, dabar atrodo viskas gerai. Balsuoti baigiame. Balsavimo rezultatai yra 13 balsų už, 38 prieš, kaip matote, atmesta Dėl antrosios dalies balsuoti nereikia. Penktoji pataisa taip pat iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį kal, kartu su žodiniu pakeitimu. Kas balsuoja prieš. Sudėtinga išvelgti balsavimo rezultatus, taigi balsuosime elektroniniu būdu. Balsuosime dėl žodinio pakeitimo elektroniškai. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. Ačiū labai. Pritarta. Dabar pono Odį pasisakymas dėl vedimo tvarkos, ponio pirmininkė manau, kad jūs pamiršote e, balsuoti dėl ketvirtosios pataisos. Pirmininkas, ačiū labai jūsų pastabą. Tai buvo mano klaida. Tačiau pirmiausiai balsuokime dėl penktosios pataisos antrosios dalies. Atrodo, kad atkrinta antroji dalis, taigi baigime balsuoti dėl e, penktosios pataisos, dabar grįžkime prie ketvirtosios, buvo mano klaida. Tai yra pakeitimas, kuris e, yra pateiktas prancūziškai. Jeigu neprieštarausite, tai esame kaip žodinį pakeitimą ir jis bus išverstas. Ar neprieštaraujate? Pone Beauty Koferi, e, ar galėtumėte prieš e, pasisakydamas rimtai pasvarstyti, ar to reikia? Pirmininkė, šis pakeitimo projektas e, nepateiktas anglų kalba. Buvo susitarta, kad pakeitimai bus siūlomi angliškai. Aš nemoku tiek prancūzų kalbos, kad galėčiau jį suprasti pataisos teikimo autorius galėjo su manimi susisiekti šį klausimą aptarti, jis taip nepasielgė, todėl aš nemanau, kad mes dabar turėtume balsuoti dėl pataisos, kuris spontaniškai yra pateikta, nes negalime susidaryti dėl jos objektyvios nuomonės. pirmininkas. Aš siūliau šią pataisą e, traktuoti kaip žodinį pakeitimą ir todėl būtų galima jį išversti. Dabar vėl prasideda diskusija dėl vedimo tvarkos, tai ponai Langenui žodžiu. Jeigu mes sustarsime e, dėl pataisų teikimo anglų kalba, o ne dėl vertimo dabartinės pataisos prancūziškos e, sinchroniškai, tai aš pasiūlyčiau nutraukti balsavimą e, šioje vietoje ir užtikrinti, kad per kitą balsavimą jau būtų išversti pakeitimai į visas kalbas, ponas Rody. Pone pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, atsisak, e, atsiprašau pranešėjo, kad su juo nesusitikau ir nepristačiau savo klausimo, nes buvau kitame posėdėje. Siūlyčiau štai, kad jeigu kolegos e, sutiktų svarstyti šį pakeitimą, tai galėčiau jį pristatyti trumpai, jūs suprastumėte jų esmę ir galėtumėte po to išsakyti savo nuomonę, kolegė Gomi. Ačiū. Aš sutinku su kolegos iš Prancūzijos pasiūlymu, kolega Čičisteris. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mes jau anksčiau elgiamės panašiai, kad tokiais atvejais to, tokio pavyzdžio pataisos turėtų būti traktuojamos kaip žodiniai pakeitimai, jos būtų perskaitomos, išverčiamos vertėjų kabinose ir tokiu būdu būtų galima teikti, kad visomis kalbomis nu, komiteto nariai e, išgirdo arba e, suprato to pakeitimo esmę, tik reikia laikytis e, šios procedūros, panas Bitikoferis. Kiek man yra žinoma darbo tvarkos taisyklės numato, kad Kiekvienas komiteto narys gali prieštarauti tokiai procedūrai. Pone Langenai, palaukite truputėlį. Aš esu pasirengęs e, šios išlygos dabar netaikyti, nes pataisos autorius atsiprašė už savo elgesį. E, pirmininkas, ačiū. E, pone Rodi, galbūt galėtumėte perskaityti dabar lėtai savo pataisą prancūzų kalba, tam, kad būtų galima ją išversti, visiems būtų galima išklausyti, o po to e, balsuoti. Ačiū labai, kad galėjome sustarti dėl to. Pone Rodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat noriu padėkoti kolegams už e, paslaugą. Taigi, e, kreipiasi komisija, ragina komisiją e, patvirtinti globalų požiūrį, kad e, Europa E, vykdytų ekonomikos gaivinimo darbo tvarkę, užtikrintų darbo vietų augimą ir kad vis, visos visose politikose, visos politikos srityse būtų vykdomos priemonės tuo tikslu. Ragina komisiją pradėti debatus su parlamentu dėl, politikos, dėl konkurencijos politikos aktualumo, kad antimonopolinė šiuo metu vykdoma politika būtų pagrista kita statistika, kad būtų siekiama rezultatų verslo srityje. Ir būtų vengiama susilpninti mm, Europos verslą, kad, kad jis nebūtų privestas išsikelti kitur. Ir tuo pat metu nepamiršti, e, kad atsakingi e, kad sprendimai būtų priimimi dėl šios politikos ryties ir kad na, niekas netaptų neteisėto uh, įstatymus pažydžiančio elgesio aukomis. Bedanke mich für die Übersetzung. Ačiū už vertimą. Visi kolegos jį girdėjo. Galime dabar balsuoti, kas pritarė ketvirtai pataisai, kas balsuoja prieš. Pataisa atmesta. Ačiū. <clears throat> Šeštoji pataisa, kas balsuoja už. Kas prieš šeštąją pataisą kas susilaiko. Atmestas septintoji balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntoji pataisa, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devintoji pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtoji, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktoji, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 12 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 13 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 16 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 15 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 kas už kas prieš susilaiko pritarta. Septintoji pataisa, pirmoji dalis, kas už. Septintoji orgi, teksto originalo e, septintasis, septintoji pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko. Reikia pasitikslinti elektroniškai. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pataisa, dėl jos balsuoti nereikia. 18, kas už, kas susilaiko, kas prieš. Atmesti. Balsuojame dėl viso pasiūlymo teksto, kas už, tiksliau, elektroniškai reiktų balsuoti, nes taip yra geriau. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienas liaudės partijos atstovas turėtų nebalsuoti, tai balsuoti baigiame, pritarta pasiūlymo tekstui, kitas sveikiname pranešėją, kitas e, pranešimas, dėl kurios balsuos nėra ponios Valijan. Jis yra šiek tiek e, sunkesnis e, ir e, yra labai daug žodinių pakeitimų, taigi eilės tvarkos neturėtume mm, pažeisti. Dvidešimt septintas ir 28 pakeitimai bei pakeitimas žodžiu. Kas už? Pakelkite rankas. Prieš susilaikė, pritarta. Ir periname prie pirmojo kompromisinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Paprašiau žodžio prieš balsavimo pradžią, bet jūs nepastebėjote. 50 mm, pakeitimas neįtrauktas į pirmąjį kompromisą. 50 pakeitimas neįtrauktas į, komprom, į pirmą kompromisą. Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota. Pone Tikau, pranešėjas bei visos frakcijos, jei neklystų, bei pranešėja parengė kompromisą ir aš negaliu jo pakeisti. Visi, kurie uh, dalyvavo, priemė tokį sprendimą, todėl turite kalbėti su savo frakcijos atstovais, dabar nieko negaliu pakeisti, sako pirmininkas. Pone Valian. O... 50 pakeitimas nėra kompromisinėme pakeitime, bet jis jį apima kompromisinės pakeitimas. Man tai yra savaime suprantama. Also ähm, das sind manchmal Probleme, Frau Tikau. Ich habe solche Fälle auch schon selber erlebt. Das äh, müssen wir mal. Na, ponia Tikau, kartais tokių problemų iškyla. Bet vi, kadangi visos frakcijos jau pritarė tokiam sprendimui, nieko negaliu dabar padaryti. Galbūt plenarnėme posėdėje turėsite galimybę iškelti šį klausimą. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė? Taip pat pritarėm. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 55 su pakeitimu žodžiu. Balsuojame už viską su ketvirtuoju kompromisiniu pakeitimu. 55 plus pakeitimas žodžiu, plus ketvirtas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 kas už, susilaikė, atmestas. 57 kas už, su pakeitimu žodžiu, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas su pakeitimu žodžiu. 82 pakeitimui kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 11 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 66, sako pirmininkas. Ne, 65. Ne, 63, sako pirmininkas. Pono Gireko pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 65. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 66. Už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Trečias A. Kas už? Pakelkite rankas. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 69 už. Prieš. Pasitikrinkime, sako pirmininkas, dėl 69. Closed. Balsavimas baigtas. Mm, patvirtinome. 70 pakeitimas. Kalbos koregavimas čia nebalsuojama. Toliau 71. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 72. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. 73, kas už, prieš, susilaikė. Semšimketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. 75 ir 6 yra identiškas už, prieš, susilaikė, pritarta. 77 ir 78 taip pat vienodi, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas, kas už, pakelkite rankas. Prieš, susilaikė pritarta. 29, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 82 jo dalis su pakeit, žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė pritarta. 13. Kas už prieš susilaikė pritarta. 81. Kas už kas prieš susilaikė atmestas. Aplinkosaugos komiteto pakeitimas numeris 2. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 14. Pakeitimas bei aplinkosaugos trečias pakeitimas. Jie vienodikas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas aplinkosaugos pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Penktas aplinkosaugos komiteto pakeitimas kas už, kas prieš Reikia pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Pritarta. 85 kas už, kas prieš. Taigi kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 86 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 15 už, prieš, susilaikė, pritarta. 87 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 ir 90 už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu, 91 pakeitimui kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 už, prieš, susilaikė, pritarta. Aplinkosaugos 6 už, prieš, susilaikė, pritarta Atmestas. 19 už, prieš, susilaikė, pritarta. 95 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 99 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 101 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, Reikia patikrinti. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, pakelkite rankas, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas penktas su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 108. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 109. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 110. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 112 už, prieš, Susilaikė. Reikia patikrinti. Dėl 112. Už, atsiprašau, e, balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas, sako pirmininkas. Ar veikia sistema? Dar kartą, iš naujo. Kaip ten bebūtų, mes patvirtiname šį pakeitimą, pritarėme jam. 113 už, prieš, susilaikė, atmestas. 114 už, prieš, susilaikė, atmestas. 115 už, prieš, susilaikė, atmestas. 116 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pritarta. 117 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 118 už, prieš, susilaikė, atmestas. 25 už, prieš, susilaikė, pritarta. 119 už, prieš, susilaikė, pritarta. 120 už, prieš, susilaikė, atmestas. 121 už, prieš, susilaikė, atmestas. 122 su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 123 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Pakelkit rankas. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 127. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 128. Už? Prieš? Pasitikrinkime dėl 128. Balsavimas, slėja balsavimas baigtas. Pritarta. 129 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 130 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 131 dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antroji dalis. Pasitikrinkime dėl pirmosios dalies, sako pirmininkas, balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Pritarta. Dėl antrosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. atmesta. Aplinkosaugos septintas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 132, ne, 136, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 134 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 30 atkrenta. Toliau pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Žodinis pakeitimas 31 kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Dėl 31. Closed. Balsavimas baigtas. Atmetėme. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 33. Kas už? Prieš. Atkrenta. 34. Už. Prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Balsavimas prasidėjo dėl 34. Balsavimas baigtas. Pritarėme. 35 toliau. Dėl atskirų dalių, kas už pirmąją dalį, už prieš susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Dar kartą tikriname dėl tos pačios dalies balsavimą. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Patvirtiname. Dabar trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas aplinkosaugos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dėl atskirų dalių 37 pakeitimo pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis atsiimta. Antras pakeitimas dabar kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 39 toliau pirmoji dalis to pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, o antroji dalis atsiimta. Dabar komprom... dešimtas kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 42 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Pritarta. 43 už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 44 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Klot turmes mes balsuojame dėl konstat, balsavimo dėl konstatuojamosios dalies 49 punkto. 48, atsiprašau, punkto. Su kompromisiniu pakeitimu balsavome. So, jetzt muss ich 6 machen, ne? Nee, habe ich 45, 45 haben wir gemacht. Dann für... Nummer 45. 44 dabar kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 46 už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 atkrito. Ir todėl dabar balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuosime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Ir mes pritarėme jam. O dabar periname prie rezoliucijos dėl teisėkuros pasiūlymo. Vėlgi balsavimas vyks elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Also same thanks, that's it. Erledigt. Wir kommen damit. Pritarėme. Piana. Taigi dabar pereiname prie Europeanos. Pono Ensiu pranešimo, nuomonės autoriaus. Balsavimas nėra lengvas, balsuojame dėl antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš. Ar per greitai vedu balsavimus? Antrasis pakeitimas dar kartą, kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Trečiasis už, prieš. Susilaikę priimta. Ketvirtasis už prieš, priimta. Susilaikė dar buvo. Penktasis už, su žodiniu pakeitimu, prieš, susilaikė, priimta. Šeštojo, šeštojo antroji dalis, kas už? Antroji šeštojo pakeitimo dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Septintasis su žodiniu pakeitimu. Pono Cukalas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Aštuntasis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintasis. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis atsimta, šešioliktasis už, prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktasis su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktasis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 19. Dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 21. Kas už? Prieš? susilaikę, priimta. 22 su žodiniu pakeitiniu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Yra pateiktas prašymas žaliųjų vardu. Jie norėtų, kad pirmoji šešto pakeitimo dalis irgi būtų įtraukta į balsavimą ir kad jos, jo, dėl jos irgi balsuotumėme. Tačiau prieš tai buvo sutarta, kad jeigu ketvirtasis ir penktasis pakeitimai yra priimti, e, dėl pirmosios šešto pakeitimo dalies balsuoti nereikia. Bet, na, jeigu žaliai nori, mes galime balsuoti dėl šešto pakeitimo pirmosios dalies, nors pradžioje ir nebuvo taip numatyta. Taigi dabar balsuojame dėl šešto pakeitimo pirmosios dalies. Prašau, kas už? kas prieš. Daug kolegų nebalsavo. Dar kartą tikrinkime elektroniniu būdu. Šeštojo pakeitimo pirmoji dalis balsuojame elektroniškai. Gal galėtumėte paaiškinti dar kartą, dėl ko dabar balsuosime? Gerai, aiškinu dar kartą. Balsuojame dėl šeštojo pakeitimo pirmosios dalies. Prieš tai frakcijos susitarė, kad dėl šio pakeitimo pirmosios dalies nebalsuosime. Buvo vertinama, kad jeigu ketvirtasis ir penktasis pakeitimai priimami, ta pirmoji dalis atkrenta automatiškai. Tačiau žalie nori, kad vis tiek balsuotumėme dėl šešto pakeitimo pirmosios dalies. Ar visiems viskas aišku? kalba eina apie tai ir žodžiai pagerintas, pagerintas valdymas turėtų būti įtraukti į tekstą. Taigi balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigėme. Primta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu prašau. Closed. Result okay. Taigi rezultatas. Puikus, sveikiname kolegą. Puikiai padirbėtum. Dabar balsuosime dėl kito pranešimo apie Europos ypatingai didelio teleskopo instaliavimo. Balsuojame. Ar yra kas, kas nors pasakančių prieš? Ne? Puiku, sveikiname pranešėją, puikiai padirbėta. Ir dabar peiname prie kito darbo tvarkės punkto. Černovski tekstas įtrauktas į darbo tvarkę. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pirmasis kompromisas patvirtintas. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 27 už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Devintasis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Vienuoliktasis už. Prieš. Vienuoliktasis kas už. Prieš. Kas prieš? Pakelkite rankas. Dėl 11 dabar balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 12 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 13 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15. Už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis. Dėl jo nereikia. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis už, prieš susilaikę priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, viso dokumento su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? Ne, balsuojame. Kas už bendrai? Kelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Priimta didelė balsų dauguma. Dėl rezoliucijos, teisėkros rezoliucijos nebalsuosime. Taigi baigiame balsavimą. Dėkoju kolegoms. Likite salėje, nes dabar toliau tęsime diskusijas. Pername prie devintojo darbo tvarkės punkto. Naujosios skaitmeninės Europos darbo tvarkės apibrėžimas. Yra numatytas diskusijos. Šiandien turėtų vykti pirmoji kolegė pranešėja. Pone Del Castillo, ar yra salėje? Taip yra. Jei pirmai suteiksiu žodį, tačiau būčiau jums labai dėkingas, mėly kolegos ir kolegės. Jeigu turite, kad nors labai svarbaus aptarti, tai už šios salės durų yra labai daug tam vietos. Antras dalykas, dar kartą pirmininkas prašo tylos, nes mes čia norime surenkti diskusiją. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį poniai Del Castillo. Ir norėčiau pasveikinti poną Kolasantį Palauksime minutėlę laiko, nes išeiti iš salės kai kam yra labai sunku. Ja, meine Damen und Herren, ich habe erstens äh, Wortmeldungen. Taigi, ponas ir ponai. First, erste Wortmeldung an die Berichterstatterin, Frau del Castillo. It's your turn, please. Inform us. Presidente. Pirmininkė, ačiū labai už suteiktą žodį. Taigi šiandien prieš pietrę numatyta pirmoji diskusija dėl skaitmeninės darbų tvarkės. Europos parlamentas gavęs atitinkamą komisijos paklausimą nusprendė parengti pranešimą šiuo klausimu ir aš buvau pranešėję prieš pateikiant komisijos pasiūlymus dėl Europos e, skaitinės darbo tvarkės, Europos parlamentas gali pareikšti savo poziciją. Šiuo klausimu tokiu būdu komisija, taryba, valstybės narės e, galėtų iš karto atsižvelgti į parlamento poziciją, balsuojant e, dėl galutinio apibrėžimo. Nežinau, ar turėčiau dabar gilintis į detalės, norėčiau tik tai pabrėžti, kokios svarbios šiandien yra informacijų ir komunikacijų technologijos, nes jos yra naudojamos visose gyvenimo, ekonomikos, visuomenės gyvenimo srityse. Šiandien mes galbūt stovime ant skaitmeninės eros slengščio ir arba galime paleisti procesus savo eigai ir elgtis taip, kaip esame įpratę. Arba galėtume galbūt stengtis pagreitinti pereimą prie skaitmeninio laikotarpio, prie skaitmeninės eros. Situacija šiuo metu tačiau yra visiškai kitokia, lyginant su ankstesniais permainų etapais komunikacijų srityje. Galvodami apie dabartinį laikotarpį turime suvokti, kad vyksta iš tikrųjų revoliucija tikrąją tą žodžio prasme. Ir žmogus turi prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Žvelgiant iš e, skirtingų pozicijų, skirų institucijų skirtingų pozicijų, taip pat įvairiose sustikimuose, forumuose diskutuojama apie skaitmeninę darbo tvarkę ir e, galvojama aptariami konkretus, konkretus žingsniai priemonės ir mechanizmai tam, kad būtų galima juos pradėti dėkti, kontroliuoti jų dėgymą ir tam, kad Europa pasinaudotų skaitmeninės revoliucijos jai suteikiamomis galimybėmis. Taigi skaitmeninė darbo tvarkė turėtų numatyti tam tikrus orientyrus, kurie padėtų pasiekti užsibrė, užsibrieštus tikslus, dėgiant tam tikras specifines priemonės ir Įmantis tolimesnių veiksmų siekiant pasinaudoti skaitminės revoliucijos mums suteikiamomis galimybėmis, nes mes e, arba turėsime šiomis galimybėmis pasinaudoti, arba liksime kitiems svarbiems šio pasaulio regionams, kurie greičiau pristaikys prie naujos situacijos už nugarų. Norėčiau Jums pristatyti šiandien darbų tvarkę 2015.eu. E Veikiausiai e, dokumentas Jums yra išdalintas ir jį perskaitę galėsite pamatyti, kad tenai kalbama apie teigiamus e, ciklus iki 2015 metų Ir šios raidos spiralės pagrindinė ašis yra piliečiai arba vartotojai. Jie turi gauti atitinkamus įgūdžius pirmiausiai, taip pat turi būti piliečiams ir vartotojams užtikrinta prieiga prie informacijos ir komunikacijos tinklų, turi būti apsaugotos jų teisės užtikrinančią prieigą, taip pat turi būti kuriama tarpusavio pasitikėjimo bei pasitikėjimo nauja skaitmeninė aplinka atmosfera. <clears throat> Siekiant šio tikslo, reikia nepamiršti ir kitų labai svarbių aspektų tam, kad Europoje būtų sukurta skaitmeninė visuomenė. Pirmiausiai noriu paminėti skaitmeninę vidaus rinką, kuri tuo pačiu būtų ir labai atvira, leidžianti pilnai pasinaudoti konkurencijos privalumais ir numatanti galimybės piliečiams įsigyti prekes ir pasinaudoti įvairiomis paslaugomis, geriausiamis sąlygomis, užtikrinant didžiausią pasirinkimą ir neribojant pramonės ir ekonomikos subjektų tarpusavio konkurencijos. Taigi šioje europinėje skaitmeninėje erdvėje privalo išlikti konkurencija ir jos rezultatais turi pasinaudoti 500 milijonų potencialių vartotojų. Šioje spiralėje yra ir kitų ciklų, kurie e, turėtų padėti sukurti skaitmeninę visuomenę. Pagrindinis tikslas ir siekiamybė yra piliečių gerbuvio didinimas. Taip pat privalu skatinti e, inovacijas ir mokslinius tyrimus bei bendrasias kompetencijas. Mūsų pramonė privalo išlikti konkurencinga, mažos ir vidutinės įmonės pramonės struktūrose vaidina labai svarbu vaidmenį, dėl joms tenka svarbus vaidmuo kuriant skaitmeninę aplinką taip pat Todėl jos privalo turėti ir pakankamų finansinių išteklių siekdamas pažangos. Taigi tokia būtų bendroji situacija, kurią dabar jums pristatau, bet to dar e, įtraukiau į savo pranešimą nemažai papildomų aspektų, kurie, mano nuomonė, yra būtini tam, kad skaitmeninės visuomenės raida galėtų vykti sėkmingai ir e, tam, kad galėtų užsitikrinti dviejopą politinę paramą. Pirmiausiai ta politinė parama turėtų būti užtikrinta skaitmeniniai darbų tvarkiai, kuri apima skirtingus e, e, Europos politinius sluoksnius ir struktūras, tai yra vietinį, regioninį, nacionalinį, europinį mūsų užsibrėžti tikslai, todėl turi apimti ir šios mano minėtus <clears throat> skirtingus politinius sluoksnius. Priešingų atveju negalime tikėtis sėkmės, todėl yra labai svarbu, kad visa, visa struktūra būtų suvokiama, aiškiai matoma ir pristatoma piliečiams. Reikės priimti nemažai politinių sprendimų tam bus reikalinga surenkti reguliarius e, susitikimus, kuriuose būtų svarstoma skaitminėje darbo tvarkė ir mano anksčiau minėti tikslai, kurie turi būti pritaikyti prie skaitmeninės darbo tvarkės. Ir čia komisija, pirmininkaujantis šalis bei visos kitos institucijos turi tarpusavį derinti veiksmus. Iš esmės būtų galima teikti, kad remiantis tam tikrais pagrindiniais elementais mes turėsime dirbti. Pirmiausiai, e, pagrindinė e, tokių permainų ašis ir varomo jėga turėtų būti piliečiai, kurie pirmiausiai e, turi gauti atitinkamas e, priemonės, įgauti atitinkamas priemonės, gebėjimus ir sugebėti tomis priemonėmis pasinaudoti. Tam e, taip pat, kaip būtina prielaida, yra greita eigiai komunikacijų tinklai. Piliečiai e, privalo turėti galimybės pasinaudoti visomis skaitmenės evoliucijos suteikiamomis galimybėmis, kitaip negalėsime, nesugebėsime pakankamai greitai žengti į priekį. Šios revoliucijos negalime lyginti su pramonės revoliucija. Kadangi šiandien mm, yra tokia situacija, kad į permainas turi įsitraukti visi visuomenės sluoksniai. Ir tai yra pagrindinis skirtumas lyginant su pramoninė revoliucija. Visi piliečiai privalo dalyvauti ir visa visuomenė turi būti įtraukta į vykstančius procesus priešingų atveju skaitmeninė visuomenė negalės atitinkamai vystytis. Tai reiškia, kad e, būtina prielaida yra konkurencinga vidaus rinka bei atitinkami ištekliai ir žinios. Kaip jau minėjau, išskyriau atskiras rytis, kurios mano nuomonė yra labai svarbios. Tai yra te dešimt ryčių. E, kuriamis priskyriau toli siekiančius tikslus, jas apibrėžiau, taip pat numačiau tam tikras priemonės, kurios padėtų užsibrėžtus tikslus pasiekti. Pabaigai tris dalykus dar norėčiau paminėti. Pirmiausiai, yra labai svarbu, kad naujusios neseniai priimtos telekomunikacijų sektorių reglamentuojančios nuostatos, kaip įmanoma, greičiau būtų įgyvendintos, nes priešingų atveju mes diskutuosime apie dalykus, kurie iš tikrųjų niekuomet netaps tikrovę. Mes dabar turime iš tikrųjų didžiulės galimybės, tačiau iki šiol tik 7 procentai visos prekybos apyvartos vyksta e, tarp valstybinių mastų elektroninės prekybos. Ir čia dar reikia labai daug ką nuveikti, reikia tinkamai e, įgyvendinti telekomunikacijų paketą visose valstybėse nuosekliai ir greitai tą turi užtikrinti atitinkamą tarnybą, kuri koordinuoja nacionalinių e, kontrolės institucijų veiklą šiai europinių lygmenių veikiančiai tarnybai teks labai svarbus vaidmuo reguliuojant šią rinką tiek dabar, tiek ateityje. Tai yra labai svarbu. Be tų Reikia numatyti talesnės priemonės susijusias su mūsų tikslų įgyvendinimu. Reikia susitarti dėl būsimų tikslų ir e, labai nuosekliai bei skaidriai išsiaiškinti, ar šiuos tikslus įmanoma įgyvendinti. Nes Priešingų atvejų tai bus priemonės, kurios neatneš mums konkrečių ir laukiamų rezultatų. Beveik jau baigiu savo pasisakymą, dar vieną pastabą norėčiau išsakyti. Ši tema man yra labai svarbi, nes e, e, ir man labai svarbu užtikrinti tinkamą visų komiteto narių bendradarbiavimą. Pasiūlymas dėl skaitmenės darbų tvarkės, kurį dabar pristatau, turėtų, neturėtų vėl iš naujo sukelti diskusijų dėl telekomunikacijų, dėl telekomų dokumentų paketo. Pagunda tam egzistuoja, tačiau reikia e, siekti šiai pagundai užkirsti kelią, nes ji nieko gero neduos. Šiame pranešime mes e, nenorime grįžti prie telekomo paketo diskusijos, nes e, įvairius telekomo paketo aspektus jau aptarėme ankstesnių laikų, taigi prie to grįžti neturėtume. Todėl aš norėčiau paprašyti kolegų pamėginti veikti ir dirbti labai veiksmingai, ką aš pati taip pat e, pamėginau padaryti, suteikdama savo siūlomam dokumentui atitinkamą struktūrą, pasirinkdama atitinkamus argumentus ir paaiškinimus. Tačiau mes vis tik tai turėtume vengti vėl grįžti prie naujų interpretacijų, ne pasiūlymų, bet interpretacijų susijusių su telekomo paketo įvairiais aspektais, nes dėl jo mes daug maž susitarėme, pasiekime kompromisą, kuris vieniems yra labiau priimtinas, kitiems mažiau, tačiau vis tik susitarėme. Taigi tuo ir baigiu savo pasisakymą. Ačiū. Ačiū už Jūsų labai svarbų pristatymą. Mes žinome, koks yra diskusijos turinys. Dešimt kolegų užsiregistravo kalbėti. Visiems būčiau dėkingas, jeigu jie pamėgintų apriboti savo pasisakymo laiką. Taigi laikrodį įjungsime. Jiems pradėjus kalbėti, pirmasis pasisakys ponas Ekmar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad padėjo pagrindą diskusijoms už tai, kad nubrėžė naujosios skaitmeninės darbo atvarkės linijas, apmatus, tai yra vienas svarbesnių dalykų, kurį galime padaryti. Ir aš norėčiau paminėti kai kurias perspektyvas, kurios yra svarbios dabar mums žengiant kitus žingsnius. Pirmiausia, tie svarbus pokyčiai pasauliniu mastu po krizės. Anksčiau galėjome teikti, kad Europa ir JAV vadovavo, lyderiavo skaitmenės plėtros srityje ir ES buvo vienas iš lyderių, o dabar rinkos rodikliai rodo, kad viskas markiai pasikeitė, Kinija ir Indija vis labiau taps stipresnėmis, didesnėmis rinkomis. Ir šiandien jau matome, kad pagrindiniai telekomo operatoriai yra arba kinų, arba indų. Ir tai aišku sukuria naujas sąlygas naujų technologijų plėtrai ir marketingui. Ir aišku, taip pat turime nepamiršti, kad ES matome, kad didžiausia skverbtis plėtra naujų technologijų srityje yra tose sąjungos vietose dalyse, kur yra atviriau leidžiama kurtis įmonėms ir yra didesnė konkurencija. Pranešėjai teisingai akcentavo, kad reikia įgyvendinti telekomo paketą. Tai bus labai svarbu tam, kad galėtumėm ir toliau išsilaikyti lyderiais. Na ir tris dalykus norėčiau akcentuoti. Atižvelgiant į tai, kas jau buvo pasakyta. Manau, kad mums reikia drąsiau imtis trijų darbų. Pirmiausia, skaitmeninis dividendas, kaip galėtumėme juo pasinaudoti Europoje. Turiuomenyje ne vien tik valstybėse narėse, bet konkrečiai europiniu mastu. Tai bus labai svarbu tam, kad greičiau žengtumėme į priekį, lygnant su kitais pasaulio regionais. Ir aš manau, kad mums reikia daryti spaudimą valstybėms narėms, įvairioms institucijoms, įrodyti, kad reikia kuo galima geriau pasinaudoti skaitmeniniu dividendu, dividendu tam, kad būtų naujų sprendimų, naujų uh, paslaugų ten, kur, kur jas galima geriausiai sukurti ir plėtoti. Kitas dalykas yra elektroninė priekyba. Reikia skaitmeninę plėtrą susijęti su kitais dalykais, susijęti su normaliaja ekonomika. Ir manau, kad viena reformų, kurią reiktų įgyvendinti, būtent įsteigti kontaktinius punktus visose valstybėse narėse dėl PVM, tam, kad priekyba būtų paprastesnė smulkioms vidutinėms įmonėms ir kad viskas būtų paprasčiau vartotojams, tam, kad nebūtų biurokratinių kliūčių, kurių, kurias matome šiandieną e, elektroninės priekybos rytyje per sienas. Ir ta reforma gali būti gan paprasta, bet ji yra reikalinga šalia kitų dalykų tam, kad skaitmeninė plėtra būtų nuosekli, kad atspindėtų vidaus rinkos plėtrą. Trečias dalykas investicijos į naujasias technologijas. Aš manau, kad turime pasinaudoti tomis investicijomis, kurios yra rinkoje kiek, kiek įmanoma veiksmingiau, užtikrinti ir valstybinės investicijas, kurios nebūtų įmanomos, jeigu nebūtų plačiai naudojamas įskaitmeninėmis galimybėmis. Taip pat reikia pasirūpinti ir dar kai kuo Reikia investuoti į pačias moderniausias, į pačias pirmaujant, labiausiai pirmaujančias technologijas. Reikalingas tam tikras filosofinis požiūris, kaip būtų galima kurti skaitmeninę Europos visuomenę. Reikia plačių pažiūrų, e, įvairių nuomonių ir taip pat bandyti išlikti lyderio pozicijoje nes jeigu nežengsime greičiau, tuomet mus aplenks kiti regionai dėl to, kad, na, dėl, dėl pačių skaičių mus aplenks. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už e, jos pristatytą poziciją ir diskusijose aš manau, kad mes e, įtvirtinsime tą Europinės e, skaitminės darbo tvarkės koncepciją. Ponas Cukalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Pil Pilarai del Castillo. Turiu pasakyti, kad jos tekstas man buvo malonus surprizas. Pradedant konstatuojamosiomis dalimis iki pat paaiškinamojo rašto. Uh, Taip pat e, didelį įspūdį paliko pono Hekmarko žodžiai ir aš tiesiog norėčiau papildyti jo žodžius. E, skaitant ponios Pilar, e, Pilaros dėl Kastilio tekstą, susidarė man įspūdis, kad tai galėtų būti faktiškai akademikų bestselleris. Nes jame yra reikalingas realizmo ir politinių aspektų mišinys. Tekste yra minimi labai svarbus tikslai, yra siūlomos politikos strategijos tiems tikslams pasiekti, yra minimos reikiamos priemonės. Tekste taip pat kalbam apie tai, kad reikalinga yra veiksmų programa ir taip pat galiausiai viskas yra nukreipiama į asmenį, į žmogų Deja, šiandieną mes žmonės vertiname kaip gamybinės mašinas arba kaip teisių ir prievolių rinkinius. O šis pranešimas, šis pranešimas, kurį parengė ponia Del Castillo, vertina, išvelgia gamybos privalumus, taip pat darbo kaštus ir taip pat kalba apie kultūrinį turinį, apie kultūrinį indėlį, kurį įneša žmonės. Taigi svarbu, kad visa visuomenė leistų piliečiams gyventi prasmingai. Leistų gaminti, nes reali gamyba skaitmeninėme amžiuje gali vykti tik tuo met, kai egzistuoja tas mišinys, kurį puikiai pristato savo tekste ponė Del Castillo. Antrasis termodinamikos dėsnis teigia, kad šiluma negali tekėti iš šalto į šiltesnį kūną. Mums reikia pasirūpinti, kad žmonės būtų apmokomi naudotis tomis priemonėmis. Tam, kad mūsų vizija, mūsų turima šiandieninė svajonė sukurti tokią visuomenę, kuri žmonėms suteikia individualią egzistenciją, prasmingą egzistenciją. Taigi turime siekti žmonėms suteikti tokią gyvenimo prasme. Taigi aš manau, kad kolegos, visi kolegos turėtų perskaityti šį pranešimą, ne tik šio komiteto nariai, nes visiems reikia bandyti nešti savo indėlį į šios darbus. Ir kai kalbame apie žmogų, apie asmenį, suvokiame, kad gamyboje jauni žmonės nesuranda savo vietos ir jų pozicija taps sudėtingesnė lyginant su seniai, senais, senais žmonėmis, kurie neturi prieigos prie skaitmeninio amžiaus. Jauni žmonės neturi jokių kitų alternatyvų, turint omenyje, kaip plėto, plė, plečiasi dabartinė visuomenė. Taigi, jeigu valstybės narės Europa atidžiai neįsiklausys į tas problemas, jauniems žmonėms bus labai nelengva. Turkija neseniai savo biudžeto nemenka dalį skyrė tam, kad piliečiai būtų apmokomi naudotis internetu. Tas pats yra daroma ir JAV. Europai reikia greičiau judėti į priekį, reikia drąsiau žengti žingsnius. Turime Europeanos projektą ir galime netgi aplenkti Google kompaniją su šia programa, bet mes dvėjojame, nesiryštame, nes manome, kad europinės tradicijos, kultūrinis turtas, kuris yra 27 valstybių narių, kuris sukauptas per tūkstančius istorijos metų, kad tas tradicijas mes turime skait, suskaitmeninti. Ir aš norėčiau padėkoti dar kartą pranešėjai ir pasveikinti jai, ją puikiai atlikus darbą. Kolegė äh, Kalfin, atšatnberichterstatter. Ponas Kalfin. Čia ta durnė bulga. Той отразява в значителна степен важността на развитието на цифровите технологии. Norėčiau padėkoti poniai dėl Kastijo už jos pranešimą, nes šis pranešimas atskleidžia, kokia svarbi yra skaitmeninių technologijų plėtra. Jame nustatomi svarbus tikslai atinantiems penkiems metams. Ir e, šie tikslai tampa informacijos technolo, ryšio technologijų srities svarbiausių tikslų. Ir komisijos tarnybos užsimančios šią sritimi, jeigu jos tinkamai padirbės, ES pavyks padaryti šuolis skaitmeninių technologijų srityje. Norėčiau išreikšti paramą kai kuriems svarbiausiems ponios Delkastijo pranešimo aspektams. Visų pirma, dėl konkrečių parametrų įvedimo, kad uh, skaitmenės technologijos būtų plačiau ir greičiau įsisavinamos. To galima pasiekti užtikrint geresnę aplinką konkurencijai, nes didesnė konkurencija vartotojams už, užtikrina pigesnę prieigą. Mes taip pat turime užtikrinti galimybę naudotis didesniu skaičiumi paslaugų internetu. Kad tai būtų pasiekta, turime mąstyti apie tikrai vieningos vidaus paslaugų ir interneto rinkos sukūrimą. Ir galiausiai turime renkti, mokyti visus Europos vartotojus, kaip naudotis interneto technologijomis. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Ir man, manau, kad Europos parlamentas galėtų aktyviai dalyvauti siekiant visų šių tikslų. Visų pirma, skaitmeninės technologijos yra prasmingos tik tuo atveju, jei jos užtikrina geresnę gyvenimo kokybę ir Europos piliečių geresnį darbą. Visi stebime revoliucingus pokyčius, į kuriuos į mūsų kasdienį gyvenimą atnešė in, interneto technologijos. Tačiau turime kovoti su skaitmeniniu atotrukiu turime prisiminti solidarumo principą skaitmenės informacijos kontekste. Turime savęs klausti, kodėl Europa atsilieka naujų produktų, naujų interneto produktų ir technologijų srityje. Mes turime ne tik taikyti sukurtas naujoves, bet ir siekti toliau tobulinti e, technologijas reikia skatinti universitetus, mokslinių tyrimų bendrovės, dirbti drauge su e, verslo sektoriumi, kad būtų sukurti europietiški gaminiai, kurie pirmiausiai pasirodytų Europos rinkoje. Galiausiai, kai, kai kalbame apie naujus gaminius ir naujas technologijas, neišvengiamai e, susidurėme su interneto turinio problema. Apie tai nekalbėsiu, bet šių debatų Europoje negalėsime išvengti turime rasti ilgalaikius sprendimus, kurie būtų priimtini visuomeniai ir kurių dėka paskatintumėm naujų gaminių kūrimą internete. Turime apriboti interneto mes turime aiškiai apriboti turinį, mes turime patvirtinti nuostatas reglamentuojančias turinį reikia patvirtinti naujas socialinės normas sus, susiklošius naujoms aplinkybėms. Ir galiausiai e, internetinių nusikaltimų klausimas. Dabar galiojančių nuostatų nepakanka. ES turi būti aktyvesnė tarptautiniu mastu kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Mums reikia Europos koordinatoriaus šioje srityje. Vėlgi, ne, nesileisiu į smulkmenas, bet Europa nusipelno tikrai saugios internetinės erdvės. Ir šį klausimą reikėtų labiau akcentuoti pranešime. Manau, kad mūsų komitetas dar galėtų padirbėti šiuo klausimu. Ačiū, ponia Valian. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Del Castillo Vera už pranešimą ir už daugelį įdomių minčių ir pasiūlymų. Aš iš esmės pritariu mm, pranešime pasiūlytoms mintims ir sprendimams dėl skaitmaninės visuomenės plėtojimo. Tai yra prieigos prie lačiai juosčio ryšio, ypač namų ūkiams, bei dėl galimybės e, vartotojams ir visai visuomeniai dalyvauti gyventi skaitmeninėje visuomenėje. Manau, kad šis pranešimas turi būti glaustesnis, kad jo poveikis būtų maksimalus. Kai kurie aspektai aptariami kitose teisės aktuose, pavyzdžiui, interneto valdysena turėtų būti tinkamai sprendžiami ir čia. Bet nu, turiu keletą klausimų. Norėčiau, kad juos e, paaiškintumėte. E, Nemanau, kad 2015 yra realistiškas tikslas, atsižvelgiant į ES strategiją iki 2020 metų ir dėl vieningos interneto vidaus rinkos sukūrimo. Prisiminkime sprendimų prieimimo procesą, reikalingas investicijas visą tai par, parengiamasis darbas gali užtrukti iki 2015. O jeigu kalbėsime apie 2020 datą, tai iki to laiko galima būtų numatyti vidutinės trukmės peržiūrą. Man tai atrodytų labiau protingesnis požiūris e, visuotinės reikšmės paslaugų požiūris, užtikrinant plačiai juosti ryšį, turėtų būti peržiūrėtas siekiant rinką grindžiamų sprendimų ir peržiūrint telekomo rinkų padėtį. Pavyzdžiui, valstybės pagalba. Uh, neiškraipant konkurencijos galėtų būti naudinga priemonė. Dar vienas dalykas. Nepakankamai e, akcentuojama telekomo rinkų konkurencija. Tai ypač, ypač aktualu fiksuotose telekomo rinkose, nes reikia užtikrinti e, bendrovėms galimybę pasinaudoti e, tais finansiniais srautais, kurie yra susijęs su fiksuotų ryšių e, telekomo rinkose. Reikia atskiro telekomo reglamento, bet apie jį kalbama antrame antroje pranešimo pastraipoje ir suformuoluota nuostata, mano nuomonė, yra nepagrista. Taip pat reikia nepamiršti, kad bendrovėms, reikia sudaryti bendrovėms sąlygas dirbti taip, kad jos užtikrintų didžiausią naudą vartotojams. Ir manau, kad aptariamas reglamentas turėtų būti anuliuotas tik tuo atveju, kai jau bus pasiekta reikalinga konkurencija. Aš turiu dar keletą papildomų pasiūlymų Manau, kad skaitmeninės darbo tvarkės tikslas turėtų būti nuoseklios ir testinės konkurencijos skatinimas. Reikia įdėkti paskatas, kad, kad būtų investuojama ir dabar, ir ateityje į šią rinką, kad už kad 2020-aisiais turėtume infrastruktūrą, kuri būtų atvira naujovėms ir kuri būtų orientuota į vartotojus. Fiksuotos ryšio linijos sektorius yra susiskaldžiusi ir daugeliui operatorių trūksta e, entuzijazmo ir galimybių investuoti į šią sritį. Reikėtų sutelkti dėmesį taip pat ir aukšt, į, į, į greitaigės paslaugas. Ketvirta pranešimo pastraipa apie tai kalba, tačiau reikėtų akcentuoti ne tokias konkrečias bevėlės technologijas kaip e, trimatės technologijos, 3G technologijos, bet taip pat nepamiršti ir skaitmen, visų aspektų susijusių su skaitmeniniu dividendu. Mums reikia ne tik veikiančios vartotojų, maž, mažmenininkų mažmeninių bendrovių rinkos. Reikia nepamiršti ir veikiančių bendrovių, didelių bendrovių. Ne, joms irgi reikia įsigyti e, informacijos ryšio technologijų konkurencingomis kainomis. Ir skirtingų valstybių bendrovės turi turėti tokias pat galimybės patekti į rinkas nes didžiosios bendrovės bus svarbios, užtikrindamos ir skatindamos naujas e, e, platformas naujoms paslaugoms. Ačiū. Äh, Ačiū. Paskutinis šešėlinis pranešėjas yra kolega Lamberts. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mes esame pramonės komitetas, todėl aš norėčiau E, iš pramonės pusės pakalbėti daugiau. Žvelgdami į rinkas, ką mes ten turime. Ten veikia infrastruktūra ir kalbant apie technologijas, tai Europa praktiškai kybo ore. Mes turime ryšių infrastruktūrą, tačiau technologijų patys nekūrėme ir pasauliniai technologijų lyderiai nėra Europoje. Na, galbūt būtų galima paminėti mobiliojo ryšio technologijas, Nokia ir kitus, tačiau iš esmės tai nėra europinės technologijos. <clears throat> Taigi tos taikomosios programos kurios uždirba daugiausiai pinigų, taip pat nėra kūriamos Europoje. Taigi, jeigu mes norime atsiriekti gabalą šios rinkos, tai turime imtis skubiai priemonių, o iš pasiūlymų aš to skubumo nematau. Žvelgdami informacijos ir ryšių rinką, tai ji pirmiausiai yra skirta padidinti žmogiškųjų išteklių produktivumui ir to jį pasiekė per pastaruosius du dešimtmečius. <clears throat> Taip pat e, ši rinka yra skirta e, energetikos e, produktivumui skatinti. O ir tose sritise mes galėsime dar kažko pasiekti, nes jau pačių technologijų kūrimo srityje konkurenciją pralaimėjome. Pavyzdžiui, senstančioje visuomenėje mes galėtume pasitelkę atitinkamas technologijas leisti žmonėms gyventi savo namuose, savo bendruomenėse, o net perkelti juos į specializuotas, pavyzdžiui, priežiūros arba slaugos įstaigas. Ir būtent e, į tas rytis turėtume orientuotis, kurdami atitinkamas technologijas arba taikomasias programinės įrangas. Taigi čia mes turėtume sutelkti pastangas ir e, siekti greitesnės pažangos. Iš tikrųjų, tik tai sukurdami atvirą rinką be paskatų, be tikslų, be investicijų iš viešojo sektoriaus, mes iš tikrųjų nesugebėsime pasivyti kitų pasaulio regionų. Aš čia išvelgiu tam tikrų paralelių tarp Lisabono strategijos ir informacinių technologijų strategijos iki 20 metų. Mums dar tikrai reikia daug ką nuveikti. Kalbėdami apie vartotojų teisės, 123 e, pataisa mes taip pat mėginame taikyti tą švelnėje teisėkurą, siekdami apibrėžti tam tikrą prasme vartotojų teisės internete Europos Sąjungoje Aš manau, kad mums reiktų bendrą visą apimančio teisės akto, kuris užtikrintų piliečių teisės internete, užtikrintų tinklų saugumą, taip pat užtikrintų asmens duomenų apsaugą. Jeigu mes siekiame sumažinti CO2 išmetimus, tai yra taip pat viena, vienas iš būdų tam pasiekti yra principo pay as you go taikymas. Jeigu mes norime, kad atitinkamos technologijos būtų pradėtos dėkti ir visuomenė tam pritartų, privalome numatyti labai aiškias privatumo garantijas. Jūs tačiau galėtumėte teikti, kad šie klausimai turėtų būti svarstami ne mūsų komitete, tačiau piliečių teisų laisvių komitete ir kur nors kitur. Taigi mes turėtume nusistatyti atitinkamus tikslus, tačiau ne tik e, informacijos ryšių technologijų erdvėje. E, kalbėjome apie taršos mažinimą ir jeigu neusibriešime toje srityje ambicingų tikslų, tai nebūsime lyderiai pramonės srityje, jeigu čia neusibriešime atitinkamų tikslų, taip pat nebūsime lyderiai. Galime pasinaudoti, pavyzdžiui, ES įvairiais regioniniais fondais tam, kad e, galėtume finansuoti perinamą laikotarpio reikmės, e, vykdyti tinkamas reformas, tačiau iš tikrųjų aš nemanau, kad šis, e, tiksliau, tiksliau nematau, čia pasigendu raginimo skubiau imti sprendimus, todėl mūsų tikslai ir pasiūlymai čia nėra pakankamai ambicingi. Turėtume e, būti, neturėtume elgtis e, susitaikeliškai, mes turėtume e, būti žymiai ambicingesni, jeigu norime pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ačiū paskutinis šešėlis pranešėjas pakalbėjo, dabar visų kitų prašau kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės, nes priešingų atveju nebaigsime savo diskusijų. Mūsų da, laukia dar vienas darbų tokias punktas, dabar pasisakys ponė Tikau, po to ponė Kavaljo ir po to visi kiti. Pirmoji ponė Tikau, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, bet ponė Figureido yra šešėlinė pranešėja. Galbūt žodį reikėtų pirmą suteikti poniai Figureido. Be abejo. Ačiū uh, už informaciją, aš to nežinojau. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju GUE frakciją, eh, svarstant šį dokumentą. Nenoriu užimti viso likusio laiko. Norėčiau aptarti keletą svarbių dalykų. Tris svarbius dalykus, daug ką jau pasakė kolegos. Manau, parengtas pranešimas yra subalansuotas daugeliu aspektų. Bet mano nuomonė, kai kuriuos pasiūlymus dar galima būtų tobulinti. Taigi tai yra geri pasiūlymai. Bet svarbu vengti naujų pasidalyjimų, naujų atotrukių, užtikrinant skaitmeninės, e, skaitmeninės visuomenės plėtrą. Tai ypač aktualu uh, Atsižvelgiant, kad mes šiemet esame paskelbę Europos kovos su skurdu metus, reikia atkreipti dėmesį į problemas, su kuriomis susidurėme ir ypač užtikrinti sparčią pažangą šioje srityje. Tačiau dėl spartos neturėtų atsirasti daugiau atotrukio, netoligumų ir tai neturėtų sukelti didesnį atskirtį tarp valstybių arba tarp atskirų socialinių grupių. Juk daugybė e, Europos gyventojų vis dar iki šiol neturi galimybės naudotis internetu. Visą tai galėtų būti svarbu. Vis, visos tos priemonės galėtų būti labai naudingos didelėms Europos gyventojų grupėms. E, skaitmeninė plėtra galėtų padėti užtikrinant didesnę socialinę ir ekonominę įtraukti Europoje, pavyzdžiui, ypač kalbant apie žmonės su negale. Ir todėl valstybės investicijos į šią sritį yra labai svarbios. Taip pat ir solidarumo principas. Būtent tai reikalinga jis yra reikalingas, kad, kad sumažintumėme egzistuojantį atotrukį ir užtikrintumėme, kad jis nedidėtų. E, yra neblogų ponios Kastiljo pasiūlymų, bet galima būtų juos tobulinti. Pavyzdžiui, perspėti žmonės dėl to, kas gali atsitikti. O jeigu, apie, jeigu kalbėsime 2020-aisiais, ko, ko, ko pasieksime 2020-aisiais, reikėtų vengti situacijos, kuomet turėtume konstatuoti, kad na, atotrukis dar išaugo. Privataus gyvenimo apsauga yra dar vienas rytis, kurią kolegija labai teisingai akcentuoja. Kibernetiniai nusikaltimai Čia galime nueiti toliau ir labiau išplėtoti šią sritį, nes tai tikrai yra rimtos grėsmės, kalbant apie plėtrą ateityje, pavyzdžiui, elektroninė prekyba bei e, elektroniškai teikiamas paslaugas. Manau, reiktų parengti tokį reglamentą, kuris nieko nepamirštų, kuriame būtų viskas. ne, kad, kad nebūtų pamiršti nei vartotojai, nei mažos bei vidutinės arba mikro įmonės. Kaip jau minėjau anksčiau, kai kurios gyventojų grupės, pagyvenę žmonės, skurdžiai besiverčiantis žmonės neturi galimybių pasinaudoti visomis tomis gerybėmis, kurias gali atverti ši skaitmeninė sklaida. Taigi, kai kuriais atvejais situacija gali pablogėti, o ne pagerėti. Ačiū, pirmininkė. Prašau, ponė Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją ir taip pat norėčiau, kad mes visi apmastytumėme tai, kas likščioliai yra pasiekta 2010 metų veiksmų plane, kiek mes sugebėjome pasiekti ir kodėl ne visi tikslai buvo įgyvendinti. Visapusiškai. Žinome, kad egzistuoja Europos um, ekonomikos atgaivinimo planas. Maždaug vienas milijardas eurų turėtų būti skiriama tam, kad šimtų procentų visoje ES būtų prieinamas plačiai juostis internetas. Tai yra tam tikras tikslas, na ir reikia dabar pažiūrėti, ko, ko nepavyko pasiekti ir ką galima padaryti iki 15 metų. Aš manau, kad elektroninės vyriausybės projektas irgi yra labai svarbus. Ir taip pat norėčiau akcentuoti santykį tarp piliečių, valdžios institucijų, elektroninėmis priemonėmis, nes yra pasiekta daug pažangos elektroninių mokėjimų, atsiskaitimų, elektroninės sveikatos, sveikatos paslaugų tiek, teikimo elektroninių būdų srityje. Ir aš žinau, kad komisaras Tajanis ketina įdėkti elektroninių faktūrų sistemą, sąskaitų faktūrų sistemą, tačiau turime atsižvelgti į visus paslaugų direktyvos aspektus. Turime pasirūpinti, kad visi paslaugų teikėjai, teikėjai ES iki 2010 metų jas galėtų teikti elektroniniu būdu. Kol kas to nepasiekėme, nes yra tam tikrų teisinių kliūčių. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjai iš Portugalijos negali lengvai dalyvauti Prancūzijos viešajame konkurse Jie turi gauti skaitmeninį sertifikatą Prancūzijoje ir dėl to turi įsisteigti, įsteigti savo biurą Prancūzijoje. Taigi egzistuoja įvairių kliučių, kurios dar nebuvo pašalintos. Na ir dar norėčiau keletą žodžių tarti apie tai, kokios taikymo, pritaikymo programos reikalingos. Turime racionalų į protingą į energijos tinklą, taip pat pastatų srityje šis peitas yra padaryta, taip pat vieningas dangus aviacijos rytyje, taip pat geresnis vidaus vandenų naudojimas, taip pat yra elektroninis vežikų registras, vež, vež, vežimų operatorių registras. Taigi reikalingas artimesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Informacinės komunikacinės technologijos vaidina labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Na ir dar vienas dalykas susijęs su uh, saugumo klausimų informacinėse technologijose. Turime apginti kritiškai svarbes informacinės infrastruktūras. Tai yra šalių infrastruktūros labai svarbi dalis. Ir tam, kad klientai pasitikėtų paslaugomis, turime leisti jiems pasitikrinti duomenų autentiškumą. Galbūt daugiau galėtumėme geriau apsvarstyti dar abipusį elektroninių parašų pripažinimo klausimą. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Pilarai dėl Kastilio už puikų darbą. Ir noriu dar vieną akcentuoti dalyką, tai yra kompetencijų klausimą. Yra dviejopos kompetencijos, yra bendra žmonių kompetencija ir yra labai gerus įgūdžius turintys kompiuteristai, kompiuter, kompiuterių inžinieriai. O dabar mums to trūksta. Mes daugiau dėmesio skiriame inžinieriams. Turime daug puikių jaunų žmonių, turinčių uh, puikius įgūdžius, kurie ne, neturi darbo. Ir turime sukurti daugiau darbo galimybių šioje srityje, pritraukti studentus į kompiuterinės inžinerijos srity. Na ir problema yra dviejopa. Pirmiausia, prasti rezultatai matematikos, fizikos srity, srityse. Turime skatinti uh, mokinius, dar labai jaunus mokinius e, domėtis fiziką, matematiką, tam, kad vėliau jie per savo gyvenimą galėtų įsitraukti į tuos tiksliosius mokslus. Dar vienas dalykas. Dauguma studentų universitetuose dabar yra moterys ir moterys bendrai e, na, vengia rinktis e, tiksliuosius mokslus. 5 prie 1 yra toks santykis vyrų moterų kompiuterijos rytyje. Taip pat galime pritraukti gerai apmokytus žmonės iš trečiųjų valstybių, ką daro indai kinai. Bet čia irgi kyla sunkumų, nes daugelie valstybių narių užsieniečiams labai sunku pradėti dirbti, studijuoti, yra daug visokių biurokratinių kliūčių ir e, užsieniečiams nėra lengva įsitvirtinti. Taigi reikia jie labiau mieliau renkasi Junktinės Amerikos valstijas, kuriems yra lengviau įsitvirtinti nei Europoje. Ir reikalingi gerai apmokyti žmonės, todėl reikia skatinti mokslininkus ir moks, mokslinis tyrimus susijęti su verslu, taigi akademikus su verslininkais. Ir norėčiau, kad labiau būtų akcentuojamas tas, tas santykis. Dėkoju pranešime. Ačiū. Aš pirmiausia, spontaniškai norėčiau pasakyti, kad pranešėja puikiai susitvarkė su šią temą. Viena reikšmingesnių per šią parlamento kadenciją, nes kalba eina ne vien tik tai apie tai, kad reikia iš naujo pradėti naują pramoninę visuomenę. Kalba eina apie skaitmeninę revoliuciją, kuri yra labai svarbi ir jų poveikiai yra didžiuliai, prilygintini spaudos atsiradimui. Tai kaip mes dirbame, bendraujame, mastome, visam tam ta revoliucija turės didžiulę, didžiulę įtaką ir dėl to yra labai svarbi, ji plėtojasi gan greitai, nuo mums dabar reikia neatsilikti su tais e, judėjimais, su tais reiškiniais ES, nes tai yra aktualu pirmiausia mūsų ateičiai. Taigi aš norėčiau pagerbti ponę pranešėją dėl pranešimo kokybės ir jos vizijų. Kaip sakė ponas Lambert, pana Lambert, tai yra tas rytis, kur mums reikia vytis jau dabar. ir yra didžiulis atotrukis tarp mūsų ir pagrindinių mūsų konkurentų Japonijos, JAV. Ir reikia bandyti prisivyti juos, prisivyti konkurentus. Taigi pritariu šiai minčiai. Na ir tai, ką jūs, tas jūsų atliktas darbas yra tikrai aukštos kokybės. Na, dar keletas pastabų. Norėčiau, kad aiškesnis būtų 19 straipsnis, kur kalbama apie intelektinės nusavybės teisės, autorių teisės ir kovą prieš piratavimą. Tai yra labai esminis klausimas, kuris, buvo, kuris yra svarstamas jau kuris laikas. Na, o 118 sutarties straipsnis mm, nėra labai tinkamas e, teisinis pagrindas Aš manau, kad turėtumėme pažvelgti subsidarumo klausimą ir paskatinti diskusijas tarp suinteresuotų asmenų, šalių, tam, kad turinys būtų prieinamas legaliai teisėtai. Taigi čia vat, yra nedėlis aspektas, kur mano nuomonė e, skiriasi nuo jūsų nuomonės dėl autorių teisų. Taip pat na, reikia žvelgti į naująją kartą, kuri paveldės tas technologijas. Ir turime paspartinti tam tikrus procesus e, internet, kompiuterių instaliavimas mokyklose ir panašiai. Pavyzdžiui, šiaurės valstybės, šiaurės Europoje vaikams iš karto jau mokykloje yra duodamas uh, nešiojamas e, kompiuteris, taip, taip kaip anksčiau būdavo dalyjami vadovėliai. Taigi aš manau, kad turime tiesiog daugiau vilties skirti toms būsimoms kartoms, kurios ves mus šiuose procesuose. Pone Hall, ačiū. Keletas trumpų komentarų. Pirmiausia, norėčiau pritarti tam, ką, ką tik pasakė kolegė ponia Valėjan. Aš manau, kad labai svarbu nepamiršti, kad reikalingas reglamentas tam, kad būtų paskatinta konkurencija. Suprantame, kad, na, suprantame, ko mes norime pasiekti. Norime pasiekti konkurencingos telekomų, telekomo rinkos, nes tokiu būdu tai būtų naudinga ir piliečiams, ir verslui, jų pasirinkimo spektras išauktų prieinamomis kainomis ir tam reikalingas reglamentas, reguliavimas, nes be jo gali atsirasti dominavimas, nesažiningas dominavimas. Taigi į tai reikia atkreipti dėmesį. Na ir dar norėčiau pritarti pranešėjai dėl to, kad nereiktų iš naujo pradėti diskusijų dėl telekomo paketo. Labai svarbu, kad dabar dėmesys būtų skir skiriamas tam, kad tas paketas būtų visiškai įgyvendinamas ir perkeltas į, į nacionalinius teisės aktus. Kalba eina ir apie funkcinį atskirimą kuris pasiteisino įvairiose valstybėse narėse kaip labai veiksminga priemonė, kalbant apie konkurencijos skatinimą. Taigi aš manau, kad tikiuosi, kad daugiau dėmesio skirsime, kaip jūs ir teigėte, tam, kad na, nebūtų iš naujo pradedamos, pradedamos jau baigtos diskusijos, bet kad būtų daugiau judama į priekį. Ačiū, mėly kolegos. Kuomet Jeigu išklausime parlamento pozicijas ir nuomonės, tai dabar steiksiu žodį komisijos atstovui ponui Kovasantį, kad jis mums pristatytų komisijos poziciją. Ačiū, ši diskusija prasidėjo labai tinkamu laiku. Kaip žinote, komisija sukonkretins savo poziciją dėl skaitmenės darbo tvarkės, tačiau jie aiškiai pasakė, kad to nepadarys, e, kol negaus atitinkamų parlamento ir tarybos pozicijų. Kai jūs kovo mėnesį balsuosite dėl savo pranešimo, balandžio mėnesį vyks labai svarbus Granadoje susitikimas, kurį organizuos pirmininkaujanti Ispanija ir ministrai ten neformaliai aptars šią temą, kuri jau dabar neformaliai vadinama Grenados, Granados strategija ir tik po to komisija pristatys savo požiūrį. Dabartinėme etape tik norėčiau pasakyti, kad labai vertinu jūsų pasisakymus, tačiau taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir išsakyti asmeninius komentarus dėl ponios Dekastilijo parengto dokumento. Noriu pabrėžti du iššūkius, su kuriais pranešėjas susidurs ir kurie išiškėjo daugumoje pasisakymų rengiant tokio pobūdžio dokumentą, taip pat turint omenyje, kad mes ir taryba savo dokumentus savo ruoštų parengsime, svarbu nusiųsti viešai nuomoniai, taip pat e, politiniams sluoksniams atitinkamą signalą apie būtinybę imtis veiksmų, investuotis žymiai ryštingiau į skaitmeninės technologijas ir e, pasinaudoti visomis įmanomomis teigiamomis šių technologijų pusėmis. Todėl dabar yra labai svarbu paaiškinti, kodėl būtent dabar, o ne prieš keliarius metus yra svarbu tą daryti. Ponas Lambrechtas mums e, priminė svarbiausias priežastis. Ir tai yra pirmasis iššūkis, e, apie kurį dokumente kalbama arba į kurį atsižvelgiama dokumente. Kitas iššūkis yra susijęs su tuo, e, kad kaip mes galime suderinti e, veiksmus įvairiose srityse ir jų pristatymą tuo pačiu metu. Daugumoje sričių jau dabar galbūt 50, 60 ar 70 sričių reikia imtis atitinkamų veiksmų, tačiau taip pat reikia ir atitinkamai tuos veiksmus pagrysti, pagrysti politiniu lygmeniu. Aš manau, kad ponė Del Castillo nuveikė tikrai gerą darbą, nes ji sugebėjo logiškai sudėlioti viską aplink tam tikrus ramščius, nors kai kurių kolegų parlamento narių pasisakymuose buvo e, girdėti noras e, daugiau sričių apimti. E, pranešėja remiasi dokumentu, kuris buvo priimtas Madride sausio mėnesį dėl elektroninės pramonės. Ten yra numatyti 78 pasiūlymai kurie dar kartą parodo, koks klausimas yra sudėtingas. Aš manau, kad ponios Del Castillo pasirinktas požiūris bendrasis yra labai logiškas, nes kalbėdami apie informacijos ir ryčių technologijas, daugiausiai technologijos yra skirtos ryšiams. Taigi pirmiausia, reikia sukurti atitinkamus tinklus, kuomet turėsime jau tinklus, tai tada uh, pradėsime taikyti technologijas ir reikės pasinaudoti atitinkamais įgūdžiais, kuriuos taip pat dar reikia įgyti. Taigi, pirmas dalykas, kuris yra svarbus, yra pasitikėjimas technologijomis, gebėjimas jomis pasinaudoti. E, asmens duomenų apsauga, taip pat yra labai daug kitų sričių ir vidaus rinka šiuo metu mums labai aiškiai parodo, ypatingai informacijų ryšių technologijos rytyje, kokie yra pagrindiniai trūkumai. Tai yra e, sienos, e, kurių, kurių įvairiose srityse, pavyzdžiui, visuotinės svarbos paslaugų, e, mokslinio tyrimų, energijos tausojimo, tvarios plėtros e, srityje tų sienų negalima peržengti. Tačiau nenorėčiau dabar gilintis į atskiras detalės ir aspektus, nors Įprastai taip darau, tačiau norėčiau pabrėžti tik tai vieną e, daugelio kolegų minėtą dalyką. Šis pranešimas ir skaitmeninės darbo tvarkės iniciatyva neturėtų būti pasinaudojama siekiant iš naujo pradėti diskusiją dėl telekomo paketą. Mes jau e, dėl jo susitarėme anksčiau. Manau, kad tas aspektas yra akivaizdus ne tik e, tarp institucinio kontekste. Yra svarbu jį pabrėžti, nes mes dabar patekome į tokią situaciją, kuomet e, ryšių tinklų vystimasis ir raida vyksta žymiai lėčiau, nei, nei mes pageidautume. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad egzistuoja e, tam e, tikras e, laiko tarpas tarp investicijų ir jų gražos. Todėl čia gali daug nuveikti e, viešasis sektorius, valstybės narės, tam, kad palengvintų atitinkamas investicijas. <clears throat> Todėl mūsų bendras signalas dabartiniu metu turėtų būti toks, kad bendrosios sąlygos yra pakeistos ir pritaikytos, diskusija e, yra baigta ir tokios bus dabar per atmiausius metus atitinkamos e, reglamentuojančios bendrosios sąlygos. Todėl valstybės narės turės tam tikrą laiką, kad galėtų e, pakeisti savo politikas ir galėtų palengvinti investicijas į informacinės ryšių technologijas. Galima dabar pateikti atitinkamų sėkmingų pavyzdžių. Taigi mes turėtume E, diskutuodami apie naujos kartos tinklus, pabrėžti būtent šį aspektą. Ačiū labai. Pirmininkas, ačiū labai. Ponai Kolasanti ir dar pabaigai poniai Del Castillo suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Apibendrindama nepradėsiu naujų diskusijų. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus. Jie buvo tikrai naudingi. Taip pat ir pono Kolosantė, komisijos atstovo eksperto e, komentarai. Noriu akcentuoti tris dalykus. Mes vis, ir mes visi daugmaž sutarėme dėl jų ir tai mane nustebino. Mes kalbėjome apie teisės akto peržiūrą. E, Pasėkmės bus jaučiamos visame sektoriuje ir jį vyksta jau du metus. Man atrodo, šiame komitete susiformavo konsensusų grindžiamas bendras požiūris į svarbiausius klausimus ir jam pritarė beveik visos frakcijos. Tai tikrai labai svarbu mums kaip komitetui. Ir daugelis politinių frakcijų, ima, kaip jau sakiau, pritarė šiam požiūriui. Kitas mūsų žingsnis būtų nustatyti, patvirtinti skaitmaninę darbo tvarkę. Aš tikiuosi, kad ir čia konsensusą išlaikysime. Noriu kai ką atsakyti ponui Kolosantį ir kitiems kolegoms. Labai svarbu nesumaišyti šio, šio siekio apriepties, e, apimties su kitais aspektais. Ponas Kolosantė minėjo, kad tas klausimas jau išspręstas telekomų pakete ir kad dabar pe, vyks įgyvendinimo etapas. Dar vienas dalykas, atrodo, ponas Lambert apie tai kalbėjo. Jūsų išsakytos mintis yra tikrai įdomios ir aš didžia dalimi su jumis sutinku. Daugelis jūsų minčių jau yra aptartos mano dokumente. Kai kalbu apie pramonę, turiu omeny pramonę plačiają prasme, neturiu omeny tik telekomos sektoriaus. Kalbu apie informacijos ryšio technologijų didžiulį sektorių. Ir čia apimtas telekomas, telekomo sektorius, informacijos sektorius, sveikatos apsaugos sektorius taip pat aptartas. Galime kalbėti apie visus sektorius - energetikos sektorių. Ir viename iš dokumento paragrafų kalbama apie tai, kaip e, informacijos ryšių technologijų sektorius susijęs su uh, e, angli, um, mm, aplinkos ne, anglimi neteršiančiomis technologijomis. Taigi svarbu, kad vyriausybės pereitų prie nuo analoginio prie skaitmeninio ryšio. Dar vienas dalykas - vartotojų teisų hartyje. Minėjau, kad šis dokumentas yra labai svarbus. Ir aš sutinku su jumis, ponė Lama. Be abejo, visada galima tobulinti formuluotės, būtent todėl ir vyksta šis pasikeitimas nuomonėmis. Paskui bus teikiami pakeitimai, bet aš šimtų procentų sutinku su jūsų pristatytų požiūriu ir manau, kad jis jau atsispindi dokumente, kurį parengiau. Galiausiai, autorinės teisės. Turiuomenį e, e, Europos autorinės teisės. Tai labai sudėtinga tema dėl neįprasto, ne, neįprastos šios, ne, šios sektoriaus pobūdžio ir au, autorinių teisių nuostatų taikymo jam. Vizualinis kon, turinys, kiti dalykai. Manau, kad šią sritį turėtume labai kruopšiai išnagrinėti. Jeigu kalbame apie skaitmaninę vidaus rinką, tai autorinių teisų pamiršti negalime. Net neturėtume tokio požiūrio rinktis. Ir būtent tokią, tokį požiūrį įtvirtinau ir dokumente. Be abejo, autorinės teisės galima spręsti kokiu nors kompromisiniu pasiūlymu, jeigu jau kalbame apie formuluotės. Noriu dar kartą padėkoti visiems, vyko tikrai ne, nepaprastai įdomus pasikeitimas nuomonėmis ir toliau pirmininkė lauksime pakeitimų. Ačiū, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Vasario 11 dieną 12 val. baigėsi laikas teikti pataisoms. Vasario 11 diena 12 val. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, labai gaila, mėly kolegos, kad liko jam tik 15 minučių. Turėtume iš esmės susitarti, kad diskusijos vyktų taip, jog visoms joms būtų numatyta vienodai laiko, nes paskutiniams klausimams lieka tų minučių mažiausiai. Labai dėl to gaila, ponas Andželas yra pranešėjas ir e, dabar per 15 minučių turėsime aptarti jo prašymo projektą. Prašau Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Trumpai. E, direktyvos projektas dėl atsiskaitimų e, dėl Simo buvo komisijos pateiktas prieš kurį laiką ir e, projektas yra susijęs su smulkaus verslo aktu. Prieš pradėdamas diskutuoti apie turinį, noriu pasakyti, kad komisija pateikė naują e, senos direktyvos versiją senoji direktyva dėja nepasiekė užsibrieštų e, tikslų, tai yra 2035 direktyva. Aš remsiuos atitinkamais duomenimis, kuriuos mes turime. Gruodžio mėnesį tuos duomenis išanalizavau ir duomenys yra susijęs su finansinių atsiskaitimų dėlsimų Europoje. Klausimas yra svarbus ir ši problema mažoms rytims įmonėms, tačiau ne vien tik tai joms. Pinkas prašo visų tų, kurie nori pasikalbėti, eiti iš salės. Ačiū. Teskite, pranešėjau. Taigi šios sveitingoje situacijoje Dabart, dabartinė problema gali tikrai e, sąlygoti kai kurių mažų vidutinių įmonių bankrotą ir tokiu būdu sukelti skaudžias pasiekmes e, darbo rinkai. Šis teisės aktas yra labai svarbus, mes turime ryštingai ir deramai įsikišti, reaguoti į egzistuojančią problemą kuri įmonėms iš tikrųjų yra labai svarbi ir ypatingai svarbi šiuo sunkiu ekonominės ir finansų krizės laikotarpiu. Komisijos pasiūlymą būtų galima apibendrinti, išskiriant keturias sritis. Pirmoji sritis tai yra pervedimai tarp, tarpusavio atsiskaitimai tarp fizinių asmenų. Skaitimo laikotarpis čia taip pat yra svarbus, jeigu nėra pasirašyta atitinkamų sutarčių direktyva siūlo apmokest... E, atsiskaitimo laikotarpį nustatyti 30 dienų e, nuo sąskaitos gavimo. Viešajame sektoriuje atsiskaitimai turėtų būti taip pat atliekami per 30 dienų e, po sąskaitos gavimo. Komisija, tačiau komisijos pasiūlymas numato labai daug išimčių šiam atsiskaitimo laikotarpiu ir numatyta 5 procentų sutarties sumos dydžio kompensacija bei papildomai e, dar e, numatytos e, palūkanos uždelsimą. Dėlspinigiai. <clears throat> Taip pat yra numatyti tinkama kompensacija už išieškojimo išlaidas. Kita, kitas direktyvos straipsnis kalba apie skaidrumą. Ankstesnėje direktyvoje jis taip pat buvo numatytas bei e, numato atitinkamus apibrėžimus. Po gruodžio mėnesio komitete vykusių diskusijų ir išklausius taip pat e, šešėlinių pranešėjų nuomonės bei komentarus aš norėčiau vėliau dar pratesti diskusiją su kolegomis dėl tam tikrų atvirų klausimų, jeigu kolegos to pageidautų, kadangi iki šiol mūsų vykdytas darbas daugiausiai apsiribojo bendradarbiavimu su ponė Vailer ir, ir su viešųjų svarstymų rezultatais, kurie vyko, viešieji svarstymai, kurie vyko vidaus rinkos komitete, juose dalyvaujant nacionalinių parlamentų atstovams ir išaiškėjo, kad direktyva svarbi E, nevienodai svarbi visoms valstybėms narėms. Taigi šios direktyvos tekstas tačiau iš esmės yra priimtinas, galėtume jį palaikyti, vis tik tai manau, kad reiktų atlikti keletą būtinų pakeitimų tam, kad užtikrintume teisinį saugumą. Negalime leisti e, kad dėl tam tikrų interpretavimo e, sunkumų vėl būtų pradėtos taikyti įvairios išimtis, kaip tai buvo daroma 2035 e, direktyvos e, atveju. Ir tos skirtingos interpretacijos mus tiesiog vedė į absurdo situaciją. Business to business pasiūlymas yra labai silpnas, verslas verslui apibrėžimų ir e, atsiskaitimų laikotarpių srityje yra numatyta per didelė veiksmų laisvė, kuri galėtų iškreipti arba kelti grėsmę sutarčių šalims, ypatingai mažos smulkios įmonės čia susidurtų su pavojumi ir rizikuotų, kad jų pasirašymas sutartis būtų įtrauktos atitinkamos e, žalingos nuostatos e, atsiskaitimo laikotarpį 60 dienų tarpusio, fizinių asmenų tarpusio atsiskaitimams ir 30 dienų e, atsiskaitimams valstybinio sektoriaus subjektų. Manau, kad reikia numatyti, kaip manoma, mažiau įvairių išimčių Reikia ieškoti sprendimo, kuris leistų įmonėms įvairių sričių, taip pat ir telekomunikacijų įmonėms įsitraukti į šios procesus, išieškojimo išlaidos ir jų kompensavimas atitinkama nuostata turėtų e, būti įgyvendinama automatiškai tam, kad skolininkai e, nebegalėtų imtis jokių atsakomųjų priemonių, teisinių priemonių. Yra labai skirtinga atsiskaitimų dėlsimo e, situacijų valstybėse narėse tam reikia užkirsti kelią, reikia vykdyti tinkamas švietimo kampanijas, įmonės privalo žinoti, kokias teisės turi, kokios galimybės yra kontroliuoti atsiskaitimus. Ir e, šis tikslas direktyva yra labai svarbus. Pabaigai noriu pasakyti, kad e, neketinu labiau gilintis į direktyvos specifiką. Vienas aspektas tačiau yra labai svarbus, kalbant apie įtaką valstybių biudžetams. Tai yra penktasis straipsnis. Kreditorius, kuris e, turi teisę į dėlspinigus, taip pat e, gali reikalauti ir 5 procentų bendros kompensacijos nuo sutarties sumos. Diskusijų metu buvo aiškiai pasakyta, kad ta 5 procentų e, riba gali skaudžiai atsiliepti taip pat ir valstybinėms įstaigoms atsiskaitimai tarp fizinių asmenų, tarp privačių struktūrų e, taip pat vyksta visiškai kitaip. Aš manau, kad ta 5 procentų kompensacijos suma skaičiuojant nuo bendros kontrakto vertės yra per didelė, todėl reiktų ją peržiūrėti arba taip pat taikyti ir atsiskaitimams, tarpusavio finansiniams atsiskaitimams tarp privačių struktūrų tam, kad e, nebūtų pažeistos valstybinio sektoriaus teisės. Kita aspektą dar reiktų išsameu apsvarstyti ir aš labai norėčiau, tiksliau šį aspektą reiktų išsameu apsvarstyti, įsiklausyti kolegus, į kolegų nuomonės, baigdamas dėkoju šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir e, esu pasirengęs taip pat susitikti su jumis neformalioje aplanko, aplinkoje ir aptarti galimus kompromisinius pakeitimus, kurie galbūt bus reikalingi. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Aš kalbu už ponę, poną Raudę, kuris yra šiandien pranešėjo šio klausimu. Ir bendrai pritarėme pranešėjo projektui, jis puikiai subalansuotas, aiškiai yra paaiškinami tam tikri dalykai, taip pat yra sus, sustiprinamos pagrindinės nuostatos. Na ir ypatingai pritarėme pranešėjo pakeitimui sustiprinti nuostatas smulkioms sudinėms įmonėms santykiuose verslas verslui. Tai yra na, labai didelė problema, nes stambus priekybiniai partneriai naudojasi savo pozicijomis verslo santykiuose ir vienašališkai prastume nepalankės mokėjimo sąlygas. Taip pat suvokiame, kad reikia užtikrinti sutartinės verslo prerogatyvas. Dėl to reikia surasti tokį sprendimą, kuris tenkintų abi šiek tiek, abu šiek tiek konfliktuojančius ir skirtingus reikalavimus. Taip pat ponas Rota nori, kad didžiosios kompanijos negalėtų savavališkai keisti mokėjimo sąlygų ir galbūt subalansuotas požiūris būtų štai koks. Leisti sutartinę laisvę, derantis dėl pirminio kontrakto redakcijos, bet neleisti vienašališkai pakeisti mokėjimo sąlygų po to, kai jau sutartis yra pasirašyta. Taip pat pritarėme tam, kad būtų sustiprintos nuostatos verslo ir vyriausybės santykiams ir kad būtų susiaurintos galimos išlygos. Dėkoju. Dabar kviečiu poną Benseną pasakyti. Ačiū. Pranešėjui, puikiai padirbėjus, rengiančiai pasiūlymą. Praeitą pirmadienį mes, pirminink, e, mes posėdžiavome laikinavime krizės komitete ir visi tose diskusijose suprato, kad tai yra didžiulė problema krizės sąlygomis, kai smulkus verslas negauna atsiskaitimo laiku aiškinamajame rašte matome, kad didžiausios problemos e, sandoriuose, kai yra atsiskaitoma tarp privataus partnerio ir viešosios institucijos, valstybinės institucijos. Ir aišku, daugiausia problemų kyla atsiskaitimams tarp verslo įmonių. Dažnai yra priimamos tokios mokėjimo sąlygos, e, priimamos vien dėl to, kad bijoma prarasti didelio kliento ir sąlygos tikrai nėra palankios turime pripažinti, kad smulkus verslas nukenčia dėl to labiausiai, nes stambus verslininkai juos spaudžia. Ir dažnai tos smulkios įmonės bijo aiškiai pasisakyti, tiesiog pasirašo po bet kuo. Taigi nežinau, ar reiktų numatyti specialiasias taisyklės sandoriams tarp uh, privačių partnerių ir viešųjų valstybinių institucijų. Galbūt tokios pačios nuostatos galėtų būti trečiajame, penktajame straipsniuose, kur kalbama apie. Ir tas pats, kai kalbama apie verslas, vers, sandorį tarp verslininkų ir sandorį su valstybinėmis institucijomis. Jeigu pažvelgtumėme į ankstesnę direktyvą, kurią keičiame, na, suprasime, kad ji tikrai nepasiteisino. Ir dabar esame tokioje situacijoje, kai smulkusis verslas, kuris yra Europos ekonomikos stuburas, susiduria su didžiuliu spaudimu, kurį daro stambus verslininkai. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad surengė tą neoficialų susitikimą, nes reikia tikrai sustiprinti tas nuostatas, kurias yra dabar pasiūliusi komisija. Reikia pozityvių rezultatų smulkiam verslui. Norėčiau tikrai akcentuoti, kad smulkus verslas susiduria su didžiuliomis problemomis. Taip pat yra kalbama apie tai, kas yra viešasis sektorius, o kas ne. Ir kaip traktuoti visuomenės veikatos įstaigas, nes čia yra irgi labai įvairių situacijų ir manau, kad pakeitimai yra na, žingsnis teisinga linkme. Ir nemanau, kad reiktų daryti skirtumą tarp įvairių skolininkų kategorijų. Ačiū, Butikov. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pratesti paskutinę kolegos mintį. Mes taip pat turėtume nepamiršti, kad reikalavimai, kuriuos keliame viešajam sektoriu valstybėms įstaigoms ir privatiems sutarčių, privačioms sutarčių šalims neturėtų būti skirtingi, nes e, jie galėtų sukelti tam tikrą diskriminaciją, iškraipyti rinką, todėl privačios sutarčių šalis bei viešojo sektoriaus institucijos turėtų būti traktuojamos vienodai. Tame tarpe ir ES institucijos reikia tą aiškiai pabrėžti. Joms taip pat turėtų būti taikomi atitinkami reikalavimai. Ir jeigu mes jau norime elgtis garbingai, tai turėtume su tuo sutikti. Nežinau, ar 30 dienų maksimalus atsiskaitimų laikotarpis yra pats tinkamiausias. Savame suprantama, taip siekiama atsižvelgti mažų vidutinių įmonių interesus, tačiau taip pat siekiama deramai atsižvelgti ir į viešojo sektoriaus interesus. Galbūt galima būtų numatyti maksimalų 60 dienų atsiskaitimo terminą, kuris užtikrintų maksimalę pusiausvyrą. Kolega Odi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją, puikiai atlikus darbą ir tai, kad jis akcentuoja smūkaus verslo problemas. Ir pradžioje pasakysiu, kad visiškai sutinku, ką sakė panas Butkovič. Ir pateiksiu pavyzdį. Komisija, pavyzdžiui, yra skolinga mokslinio tyrimų centrui ir nesumoka dėl to, kad vis dar nėra atliktas auditas dėl šeštosios mokslinio tyrimų programos ir nesumoka pagal septintąją mokslinio tyrimų programą. Taigi aš norėčiau pasiūlyti štai ką pranešėjų, kodėl reiktų tai apriboti tik tai komerciniams atsiskaitimams, gal reiktų tai pritaikyti ir atsiskaitimams tarp viešųjų institucijų, yra mokėjimų tarp viešųjų institucijų, kurios irgi turėtų patekti į taikymus rytį. Dar vienas dalykas dėl automatinių, automatinių kompensacijų. Pritariu tam, bet e, mokesčių inspekcijos iš karto apmokestins pelną, taigi reikia nustat, numatyti tam tikro lankstumo, tam, kad verslininkai galėtų sumokėti kreditą ir atidėti kredito apmokestinimą kaip e, to automatinio kompensavimo dalį. Ponas Kulakakis. Aš norėčiau labiausiai akcentuoti santykį tarp viešojo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų, savivaldybių. Nes vietos valdžios institucijos daugeliu atveju gauna lėšas iš valstybinio sektoriaus, bet ne per verslo sandorius ir dėl to savivaldybės turi tam tikrus įsipareigojimus prieš priva, privačius verslininkus ir negali tų įsipareigojimų įgyvendinti, negali sumokėti grinųjų pinigų, nes negauna lėšų iš viešojo sektoriaus. Daugelį Europos vietų ta problema egzistuoja, bent jau tikrai mano šalyje. Aš Atenuose buvau mero mero finansininkas ir žinau, kad tokių problemų būna. Savivaldybėms reikia atlikti krūvas procedūrų ir tuomet jos susiduria su didžiuliais finansiniais sunkumais, negali grinais pinigais sumokėti, atsiskaityti su verslininkais ir tada gali tekti na, joms e, kentėti už tai, už ką jos neatsakingos. Taigi reikia atsižvelgti į tą santykį tarp valstybės ir savivaldybių. Ypatingai, kai kalba eina apie tai, kad daug lėšų savivaldybės gauna iš valstybės biudžeto be jokių aiškių laiko matmenų. Ačiū. Bruk, Brukman iš komisijos. Ačiū, ponė pirminkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Pakeitimai yra teisingi, tikslintys, gerinantys mūsų pasiūlymą, tam, kad jis dar geriau tarnautų smulkus verslo interesams. Kaip teigiate, smulkus verslas yra pagrindinis senosios direktyvos peržiūros tikslinis klientas. Informacinės kampanijos, elksenos kodeksas, atsiskaitimų terminai, valstybinių įstaigų, taip pat automatiniai e, mokėjimai, automatinės palūkanos už uždelstus mokėjimus ir, ir visi panašus dalykai, taip pat e, komunalinės įmonės. Visa tai yra labai, na, tie pasiūlymai yra labai konstruktyvūs visose šiose srityse ir mes juos jiems pritarėme, tačiau aš norėčiau paminėti vieną pagrindinį vieną svarbų dalyką ir pasiūlytą pakeitimą, kuris komisijai nėra priimtinas. Tai yra pakeitimas dėl mokėjimų atsiskaitimo laiko suderinimas atsiskaitint verslo įmonėms. Komisija laikosi nuomonės, kad smulkiam verslui nėra dabar palanku suderinti tuos dalykus, harmonizuoti tuos dalykus. Kalba eina apie sutarčių laisvę ir panašiai. Ir galbūt dabar dar aiškiau pa, paaiškinsiu, yra, gali kilti dvi skirtingos situacijos, kai yra atsiskaitoma tarp verslo įmonių. Aišku, smulkus verslininkai gali nukentėti dėl to, kad atsiskaitimų laikas yra labai ilgas, kurios tas laikas yra primetamas jiems stambių verslininkų. Dažnai tiekėjai, pavyzdžiui, supermarketų tiekėjai tikrai gauna atsiskaitimus gan vėlai ir mes bandysime tas problemas išspręsti. Tačiau nepamirškime, kad čia yra ir kita problema, apie kurią dažnai žmonės pamiršta. Smulkus verslininkai taip pat dažnai gauna ilgus atsiskaitimo laikotarpius iš kitų bendrovių. Ir tai yra labai svarbus finansavimo šaltinis smulkiems, smulkioms įmonėms. Tai yra tam tikri socialiniai kreditai tarp įmonių. Ir taikyti vienas taisyklės visoms įmonėms, visoms pramonės šakoms galiausiai nebus naudinga ir tūkstančiai smulkių verslininkų, kuriems reikalinga ta sutarčių laisvė, irgi gaus naudos iš tų ilgesnių atsiskaitimo laikotarpių. Taigi dėl to, kad egzistuoja skirtingų situacijų, mes pamanėme, kad tai, kas atrodytų iš pirmo žvilgsnio visai nebloga mintis, galiausiai gali atsigręžti prieš smulkius verslininkus, kurie kartais na, patys gauna 60 dienų sąskaitai sumokėti. Taigi, jeigu sumažintumėme, sutrumpintumėme atsiskaitimų laikotarpį, tuomet tai gali sukelti sunkumų smulkiam verslui, atsižvelgiant į dabartinę situaciją atsižvelgiant į tai, kad jiems sunku gauti kreditus. Tai jiems visai tai nebūtų paranku. Ir na, mes bandome surasti čia pusiausvyrą. Ir vienas šešėlinių pranešėjų teigia, kad reikia ieškoti subalansuotos sprendimo, būtent to mes ir siekiame. Nemanome, kad atsiskaitimų laikotarpio suderinimas verslo atsiskaitimams būtų teisingas sprendimas. Na ir viena valstybė narė, narė čia yra išimtis. Ir ne kiekvienoje valstybėje narėje yra vienodos taisyklės visiems atsiskaitimams, bet yra viena valstybė narė, kur yra bendra išimtis. Na ir daryti kažkaip suderinti tą sistemą iš tiesų būtų sudėtinga, dėl to mes nepritarėme pranešėjo siūlymui. Ačiū labai, labai viršijame posėdžio laiką ir nevargindami vertėjų dabar turėtume jau baigti posėdį. Ar sutinkate su tuo, ar dar norite ką nors trumpai labai pasakyti? Trumpai norėčiau apibendrinti diskusija vyko labai teigiamai ir palyginus su gruodžio mėnesio diskusija žengėme žingsnį į priekį. Dar turime įsigilinti labiau kai kurios klausimus. Tuos klausimus, kuriuos išgirdome diskusijos metu, savo įžangoje jau sakiau, kad uh, Man e, svarbus klausimas yra ta 5 procentų žalos atlyginimo riba, taip pat tarpusavio atsiskaitimai tarp įmonių, tarpusavio santykiai tarp smulkaus verslo subjektų ir valstybinio viešojo sektoriaus subjektų. Tai yra klausimai, į kuriuos dar turėsime gilintis labiau. Starčių laisvė yra svarbus principas na, ir kiti minėti klausimai. Sutinku su teiginiais apie tai, kad šis teisės aktas turėtų būti naudingas smulkiajam verslui, galėtų būti laikomas, tiksliau smagus verslas yra Europos ekonomikos stuburas ir senoji direktyva neveikė, naujoji privalės veikti. ypatingai krizės laikotarpiu ir <clears throat> sunkumai susijęs su paskolų išdavimu, likvidumo problemos, jeigu iš šios iššūkius nerasime konkrečių atsakymų, tai daugelis smulkaus verslo įmonių bus priverstas susidaryti, žmonės neteks savo darbo vietų dėl e, harmonizavimo, dėl <clears throat> verslo e, verslui principo, taip pat tarpusavio santykių su valstybinėmis institucijomis, smulkių ir vidutinių įmonių problemų galima būtų rasti abiejose, e, abiem kryptimis tiek santykiuose tarpusavio su valstybiniu sektoriumi, tiek su didžiosiomis įmonėmis. Taigi čia mums reikia užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą. Tikslas yra apsaugoti smulkai verslą. Pataisas galima teikti iki vasario 16 dienos 12 valandos. Pinkas dėkoja vertėjams ir baigia posėdį.